E, kolegos, manau, reikia pradėti darbą. Kaip tikriausiai pastebėjote, pirmasis e, šiandien klausimas mūsų susitikimas su e, Lenkijos pirmininkaujančios šalies atstovais. Norėčiau labai nuoširdžiai pasveikinti ministrę Vienkovską viso komiteto vardu, kuri atvyko pas mus. Tai yra eilinis posėdis, kiekvienai šaliai pradedant pirmininkauti, paprastai atstovai lankosi pas mus. Norėčiau suteikti ministrė, kiek tik reikės laiko, kad ji pristatytų Lenkijos kaip pirmininkaujančios šalies prioritetus, o paskui surenksime diskusiją. Dar kartą nuoširdžiai sveikinu ministrę Bienkovską ir suteiksiu jai žodį. Ji yra atsakinga už regionų plėtrą ir atstovauja Lenkijai. Dėkui pirmininkė, gerbiami nariai. Man labai malonu, kad galiu Jums pristatyti Lenkijos kaip pirmininkaujančios šalies prioritetus anglodos politikos rytyje. Sanglaudos politika yra labai svarbus elementas mūsų pirmininkavimo laikotarpyje. Norėčiau pasakyti Jums, jog mūsų tikslas pagal nustatytus prioritetus pirmininkavimo yra užtikrinti greitą plėtrą Europos sąjungoje, norime, kad būtų plėtojama vidaus rinka, kad būtų panaudotas biudžetas mūsų konkurencingumui padidinti, taip pat reikėtų sustiprinti bendradarbiavimą su trečiosiamis šalimis. Birželio 29 dieną Europos komisija pateikė komunikatą e, dėl daugiametinės finansavimo programos. Kitas žingsnis yra e, patvirtinti teisėkros paketus dėl atitinkamų politikos krypčių Mes manome, kad sanglaudos politika yra nepaprastai svarbi investavimo priemonė. Norėčiau pasakyti, kad ES turėtų turėti investavimo priemonės tokias, jeigu norėtume, kad e, ekonomika sparčiai vystytųsi ir jeigu norime pasiekti strategijos Europa 2020 tikslus, sanglaudos politikos politika labai svarbi ir dėrybos bus labai e, svarbus praktiniai elementai e, mūsų pirmininkavimo laikotarpiu. Man, manęs paprašė kalbėti lėčiau, sako ministrė. Mūsų E, mes e, norime užtikrinti sanglaudos politiką veiksmingai, e, norėtume užtikrinti jos veiksmingumą, norėtume, kad būtų sprendžiami teritoriniai iššūkiai. Ir tai yra mūsų šūkis, mes norėtume, mm, kad sanglaudos politika prisidėtų įgyvendinant strategijos Europa 2020 tikslus. Pabandysime rasti sprendimus, kurie leistų siekti rezultatų gyventinant sanglaudos politiką, kad e, paspartėtų struktūrinė veikla ir daug veiksmų bus orientuoti į atskiras teritorijas. Diskusijos dėl sanglaudos politikos vyksta jau ketverius metus. Pasinaudodama progą norėčiau padėkoti ankstesniam šalių trejetui Ispanijai, Belgijai ir Vengrijai, kurios vedė labai intensyvės diskusijas, dėrybas ir parengė dirbą mūsų trejato darbui Lenkijai, Danijai ir Kiprui. Norėčiau pasinaudoti progą ir taip pat padėkoti Europos parlamentui, ypač jūsų komitetui. Už visą iki šiol atliktą darbą. už e, pono Piper pranešimą. Tai labai gilus darbas. Ir džiaugiamės, kad jūs remiate stiprią sanglaudos politiką ir tai tikimės bus ir mums naudinga dirbant. Jau parengėme darbų planą šalių trejeto pirmininkavimo metu bus priimti dokumentai atitinkami. Mes norime, kad reglamentai būtų priimti kaip galima sklandžiau. Taip pat vyks dėrybos dėl daugiametės finansavimo programos. Aš norėčiau pabrėžti, kad mes sieksime dirbti nedelsdami Mums kaip e, pirmininkaujančiai šaliai ir kitoms pirmininkausiančioms šalims e, tie dalykai labai svarbus. Mes esame parengę labai turtingą programą e, bus surinkta daug ekspertų susitikimų. Mūsų darbo pagrindas yra parengti reglamentų projektus. Tikiuosi, kad rugsėje jau tą ir galėsime padaryti, kaip kad buvo pažadėta. Mūsų pirmininkavimo tikslas baigti dėrybas dėl e, dokumento atitinkamų, kad galėtume sanglautos politiką laiku toliau įgyvendinti. Mes daug dėmesio skirsime toms rytims, kurios leis e, sanglaudos politiką gyvendinti atsižvelgiant į strategiją Europą 2020. Užsimsime strateginių programavimų, tematinėmis konsultacijomis, daug dėmesio skirsime veiksmingumui ir sąlygiškumo elementui. Lenkija nori pabrėžti, kad sanglaudos politikos srityje mums svarbiausia šios politikos veiksmingumas ir daug dėmesio skirsime šiam aspektui savo darbe. Pirmininkavimo pabaigoje ketiname pateikti ataskaitą apie dėrybų rezultatus ir surenkti strateginės diskusijas, kuriuose dalyvautų ministrai atsakingi už e, šią politiką e, bendrųjų reikalų taryboje gruodžio 16 dieną. Norėtume, kad būtų e, gruodį priimti kai kurie svarbus sprendimai, kad būtų politiškai sustiprinta sanglaudos politika ir dėl to norime, kad šie reikalai būtų sprendžiami bendrųjų reikalų taryboje. Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu laikytis terminų. Noriu atkreipti jūsų dėmesį taip pat į kai kuriuos klausimus, kurie gali būti sudėtingi ir prieštaringi ir e, jais reikės padiskutuoti kur kas išsamiau. Siūloma sukurti Europos ryšių priemonę, European Connections Facility, komisijos komunikate apie tai kalbama atitinkamame jau akivaizdu, kad šis pasiūlymas turi būti atidžiai išnagrinėtas tiek taryboje, tiek parlamente. Labai svarbu gerai apsvarstyti šį pasiūlymą ir pagalvoti, ar jis gali sukurti papildomos vertės. Noriu pasakyti, kad e, ši priemonė Connection Facility būtų tvarkoma centralizuotai bendrijos lygmenyje ir gali būti, kad atsiras kitų priemonių sanglaudos politikos kontekste. Iš Kitas dalykas yra pereinamieji regionai. Šis klausimas kelia daug aistrų. Matome, kad nuomonės skiriasi valstybėse narėse e, dėl šių regionų ir e, argumentų ir už ir prieš. Europos komisija yra pasiūliusi įvesti tokius e, regionus. Mes atvirai, kaip galima atviriau, diskutuosime apie tai, atsižvelgsime į visus pateikiamus argumentus iš visų ES pakraščių. Taip pat e, yra kitas klausimas, kuris galbūt nėra toks jautrus ar sudėtingas, bet vis tiek mes jiems skirsime daug dėmesio. Kalbu apie tai, kad valstybės narės gali e, laisvai apsispręsti dėl to, kaip skirstyti lėšas e, iš skirtingų fondų ir skirtingoms rytims. Bendrųjų e, reikalų tarybos išvados paskelbtos šių metų vasarį sako, kad sprendimai dėl finansinių lėšų skirtų sanglaudos politikai paskirstimo e, priimami atitinkamų valstybių narių institucijų ir mes atidžiai pasižiūrėsime į šią sritį. Dar keletas ryčių yra, kuriams skirsime nemažai dėmesio, tai yra teritorinis bendradarbiavimas, teritorinės anglodos politikos dimensija, miestų politika ir makro regioninės strategijos. Gal aš kalbu apie savaime suprantamus dalykus, bet noriu pabrėžti, kad mes kaip ir minkantis šalis, daug dėmesio skirsime Europos teritorinio bendradarbiavimo principų įgyvendinimui. Tokios programos e, labai prisideda kuriant e, tinklus tarp institucijų, regionų, vietos partnerių, e, padeda integruoti bendruomenės esančias pasienio regionuose skirtingose šalyse. Ir mes Sieksime, kad būtų suderintos taisyklės, suvienodintos, e, kurios taikomos Europos teritoriniam bendradarbiavimui pagal trečiąjį tikslą. Taip pat atidžiai pasižiūrėsime į kaiminystės ir partnerystės priemonės. Manome, kad tai supaprastintų įgyvendinimą projektų, leistų juos geriau įgyvendinti. Mes norime pradėti peržiūrėti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių reglamentą. E, tai bus daroma dviem etapais. Pirmiausia, darbo grupėje, e, užsimančioje taryboje struktūriniais reikalais. Taip pat Europos komisija paskelbs ataskaitą ir įvertins uh, tai, kaip iki šiol teritorinio bendradarbiavimo grupės funkcionuoja. Ir tokia ataskaita bus paskelbta maždaug 20 e, Liepos ar rūpiučio pradžioje. Ir taip pat e, pateiktas pasiūlymas dėl atitinkamo reglamento. Mes e, palyginsime ataskaitą ir reglamente esančius pasiūlymus dėl teritorinio ir miestų elementų mes bandysime e, perkelti teritorinės darbo tvarkės nuostatas ir norėčiau padėkoti Vengrijai pirmininkausiai prieš mus, kad buvo patvirtinta peržiūrėta teritorinė darbo tvarkė. Mes sieksime jos nuostatas paversti praktiniais sprendimais sanglaudos politikoje. Aš bandysiu kalbėti apie teritorinę dimensiją Euro, strategijoje Europa 2020. Taip pat e, bandysime parengti porą dokumentų šiuo tikslu. Vienas bus bendroji ataskaita, o kitas bus teminis dokumentas, e, kurį, kurį aptars e, valstybių narių darbo grupė atitinkama. Paskui vyks diskusijos dėl specialių sprendimų miestams ir kaimo teritorijoms Ir kitas svarbus dalykas yra šių dviejų elementų tarpusavio ryšys. Taip pat e, nagrinėsime komisijos pasiūlymą dėl miestų ateities ir e, galvosime apie Urbakt programos ateitį. Ir dar norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Kalbame apie teritorinę dimensiją ir Europos socialinį fondą. Šiuo klausimu vyks labai svarbi konferencija Varšuvoje rugsėjo pabaigoje. Daug renginių bus organizuota. E, jūs gavote brošiūrėlę, jie visi ten yra nurodyti tie e, renginiai. Svarbiausias, svarbiausios išvados, rekomendacijos po šių susitikimų renginių taps pagrindu rengiant mums išvadas neformaliai ministrų tarybai, o ji vyks lapkričio 25 dieną Poznanėje. E, tai bus neformalus sustikimas mes pakviesime ministrus atsakingus už regionę politiką, sanglaudos politiką ir miestų politiką. Taigi susitikimas bus labai plataus masto. Mes dar norėtume kitiems dalykams skirti nemažai dėmesio. Vienas iš tokių dalykų yra makro regioninės strategijos. Sieksime padaryti išvadas e, po to, kai bus atlikta Baltijos jūros strategijos peržiūra. Ir tikiuosi, kad diskusijos koncentruosis ties valdymu, įgyvendinimu ES nacionalinių politikos ligmenų, kad už, būtų užtikrintas didžiausias manomas strategijos veiksmingumas. Liepos vidury taryboje darbas e, prasidės. Pirmininkančios šalies e, draugų grupė ir paskui bus padarytos išvados. Tekstą patvirtins bendrųjų reikalų taryba lapkritį. Dabar norėčiau e, grįžti prie to, nuo ko pradėjau. Mūsų darbo tvarkė pirmininkaujant pats svarbiausias klausimas yra dėrybos dėl naujų reglamentų sanglaudos politikos srityje. Tai yra labai praktinis mūsų e, darbų aspektas. Mes iki gruodžio pabaigos norime konkrečių rezultatų ir sakiau, kad vyks daug neformalių diskusijų, susitikimų per mūsų pirmininkavimą. Mes programą savo įgyventinsime rengdamis keletą susitikimų. Pirmasis jau praeitą savaitę įvyko toks susitikimas buvo kalbama apie sanglaudos politiką orientuotą į rezultatus. Aš norėčiau e, ir parlamento narius pakviesti jūs į tuos susitikimus. Pirmame buvo daug dalyvių. ES e, vystomosios politikos aspektas yra įdomus ekspertams, e, regionės, vietos valdžios atstovams. Taigi ir jūs visus kviečiu dalyvauti diskusijose per ateinantį pusmetį. Ačiū. The, the open, uh, we... Pradėsime diskusijas. Pirmiausia, koordinatoriai pasakys Jan Albrecht, EPP vardu. Pani minister, e, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Panie ministrė, pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausia, Norėčiau pasidžiaugti tuo, kad Lenkija perėmė pirmininkavimą. Esant gan nelengvai, nesudėtingai ne situacijai, kuria yra sidūrusi ES. Ir tai yra svarbus momentas. Lenkija yra sango, stiprios anglos politikos šalininkė ir tikiuosi, kad anglos politika ir liks vienu, viena svarbiausių politikų ES Taigi būtent tinkama valstybė dabar perėmė pirmininkavimą, nes tai yra ta šalis, kuris visuomet tvirtino, kad sanglaudos politika yra viena reikšmingiausių ES. Ir dėja, ne visuomet taip buvo manoma. Taigi tai mums suteikia vilties. Nežinau, ar galėčiau iškart jūs pulti su savo klausimais, ponė ministrė. Galbūt jūs galėtumėte plačiau pakomentuoti darbą, kuris e, dabar vyksta su Danija ir Kipru. Ar galime tikėtis, kad kitos pirmininkausiančios dvi valstybės irgi rems anglodos politiką? bus e, palankiai vertinančios e, sąnaudos politikos stiprinimą. Dar vienas klausimas ar komentaras. Visuomet jautėme įtampą tarp tarybos ir parlamento ir tai normalu. Bet viena tos įtampos priežasčių, šalia struktūrinių dalykų, yra tai, kad nėra derinami veiksmai. Ir aš tikiuosi, kad mes ateinančiais mėnesiais bendradarbiausime nuolatos ir stebėsime, kas vyksta ir tikiuosi, kad būsime informuojami apie tai, kas vyksta taryboje. Ir norėčiau Jūs informuoti, kad Mes vykstame į Graikiją, mūsų komiteto delegacija siunčiama į Graikiją ir mano kolega sėdintis šalia manęs pirmininkaus tai delegacijai. Ir manau, kad mes savo ruoštų galėtumėme teikti, kad tikrai teiksime visą informaciją jums Na, yra tam tikrų dalykų, kurie mane ypatingai domina ir aš norėčiau kreipti į Jūs, ponė ministrės, už tai, kokiais klausimais. Mums štai kas yra svarbu, būtent kada prasidės darbas rengiant reglamentus. Jūs kalbėjote apie rugsėjo mėnesį vakar parlamente, aš girdau, išgirdau kalbų, kad tai gali vykti spalį, gal net lapkritį. Uh, Taip pat girdėjau, kad tai bus susiję su žemės ūkio politikos darbais ir veiksmais. Taigi mano pats svarbiausias klausimas yra štai koks. Kuomet prasidės tas darbas? Galbūt jūs turite gavusi informacijos iš komisijos, aš nenoriu jūsų provokuoti, tačiau norėčiau gauti aišku atsakymą, kuomet prasidės darbas, nes mums tai yra labai svarbu. Kuo anksčiau pradėsime, tuo daugiau galimybių, kad turime, kad tai pavyks ir kad tą spėsime padaryti laiku. Taigi, kuomet pateiksite mums dokumentus, kurie taps mūsų darbo pagrindu tam, kad galėtumėme juos aptarti kartu kuo galima artimiau bendradarbiaudami su jumis, su pirmininkančia valstybė ir su taryba. Taip pat turiu klausimą savo partijos vardu, EPP frakcijos vardu. Įsivaizduokime, kad reglamentai bus parengti rugsėjo mėnesiui. Nu, tarkim, darykime tokią prielaidą. Aišku, tuomet pirmininkaujanti valstybė visuomet parengė teisėkuros projektų paketą ir akivaizdu, kad pirmininkaujantį valstybę nori, kad reikalai judėtų į priekį, nori, kad tam tikri dokumentai būtų patvirtinami. Taigi mano klausimas jums, ministrė, yra štai koks. Kokius klausimus jūs norėtumėte, kokius sprendimus ir kokiuose srityse norėtumėte patvirt, matyti patvirtintus, nes e, tai mums irgi labai svarbu, kadangi tokiu tai turės įtakos mūsų darbų grafikui. Ir jeigu reglamentai bus parengti rugsėjo mėnesį, tuomet dėl kurių kitų klausimų bus irgi apsispręsta iki rugsėjo mėnesio. Man tai yra esminiai dalykai. Na ir akivaizdu, Aš taip pat irgi norėčiau Jums palinkėti visokiojo pasiekmės. Ir greitai pamatysite, kad bendradarbiavimas su mūsų komitetu vyks sklandžiai ir vaisingai. Ačiū labai socjalistų vardu Oleniček. Bardzo serdecznie podziękować za spotkanie, które. Dėkoju. Pone ministrė, pirmiausia, norėčiau padėkoti už surinktą posėdį Varšuvoje, kuriame dalyvavo uh, regioninės plėtros ministerijos atstovai. Mes, šio parlamento nariai, buvome tikrai puikiai įtikinti, kad Lenkija pirmininkavimui puikiai pasirengė. Taigi dėkoju už, jums, už jūsų pateiktą Varšuvoje informaciją. Tai buvo labai įdomu. Tačiau dar yra tam tikrų abejonių dėl kai kurių dalykų ir aš norėčiau iš karto griebtis vieno aspekto, tai yra tai, ką jūs jau minėjote savo pasisakymę, tai yra daugiametė finansinė programa. Lenkijos pozicija šio klausimo yra žinoma, jūs taip pat sakėte, kad ir Lenkijos ministras pirmininkas išreiškęs yra savo poziciją šio klausimo. Aš norėčiau sužinoti, kaip kitos valstybės narės vertina uh, pasiūlymą susijusi su finansinė programa, ypač turint omenyje finansinį, e, atsiprašau, sanglaudos politikos rytį. Ar jūs, ar kiti ministrai Lenkijoje yra pasiryžę ginti komisijos pasiūlymą dėl daugiametės finansinės programos, ar jūs e, laikysitės kitokio požiūrio ir manysite, jog dėrybose, taryboje tie komisijos pasiūlymai gali nukentėti? Ir kaip Jūs manote, kaip mes, mūsų komitetas, gali paremti Lenkiją pirmininkavimo laikotarpiu, kad sanglaudos politikai būtų pakankamai dėmesio skiriama daugiametėje finansinėje programoje. Kitas punktas. Ponas Olbrechtas jau apie tai kalbėjo ir Strasbūrė mes apie tai diskutavome. Norėčiau sužinoti, kada turėtų būti pateiktas e, sanglaudos politikai skirtas e, teisėkuros paketas. Datos, kurias jūs minėjote, jos yra mm, galbūt joms iškils grėsmė, jeigu nebus sutarta taryboje dėl tų terminų ir nebus pakankamai intensyviai dirbama šio klausimu. Ir aišku, mūsų komitetui tai labai rūpi. Ir kai bus pateiktas tas teisėkuros e, paketas, aišku, visos, visi terminai, visas darbų tvarkaraštis bus pakankamai konkretus ir mes galėsime įnešti ir savo indėlį. Ir aš norėčiau taip pat pasveikinti jūs e, pateikus savo poziciją, išreiškus savo nuomonę, kadangi e, joje, atsis, joje atsispindi ir tie, tos nuomonės ir idėjos, kurios dažnai išreiškiamos mūsų komitete. Mes jau nemažai girdėjome mm, apie tai, kokios pozicijos Lenkija laikosi šio klausimo, tačiau galbūt jūs konkrečiau galėtumėte išdėstyti, kokia tiksliai yra Lenkijos pozicija ir kitų valstybių narių pozicija šio klausimo. Uh, Vėlgi labai svarbus yra tų tarpinių regionų ar pereinamųjų regionų klausimas, ar valstybės narės ateityje yra pasirengusios į savo struktūrinę politiką e, įtraukti tų tarpinių regionų aspektą ir kokį darbų tvarkaraštį jūs numatote šiuo klausimu. Tai yra labai reikšmingas klausimas, kadangi jūsų pristatyti prioritetai iš tiesų yra labai svarbus. Labai teisinga, kad jūs akcentavote ir makroekonominius požiūrių, e, makroekonominius aspektus regioninėje politikoje ir taip pat klausimą, kaip mm, sanglaudos politikoje būtų galima užtikrinti tarpinių regionų tinkamą vaidmenį. Nes šiuo metu makroregionai yra e, administruojami bendrai, neturime jokių konkrečių administravimo struktūrų, nei nacionalinių, nei Europos lygmenių. Ir dėl to man būtų įdomu sužinoti, ar jums atrodo, jog makroregionai turėtų būti sustiprinti, jų vaidmo turėtų būti sustiprintas. Ir galbūt su tuo susijęs papildomas klausimas, kurį svarstėme čia komitete Ir mano socialistų frakcijos vardu norėčiau pabrėžti, tai yra regionų stiprinimas. Tai jau nekarta buvo e, svarstoma ir to mes reikalaujame jau ne vienerius metus ir daugiametėje finansinėje programoje tam skirti daugiau dėmesio reikia. Reikia stiprinti regionų vaidmenį, kad jie patys spręsti kaip reikėtų panaudoti sanglaudos politikai skirtas lėšas. Ar jūs, ponė ministrė, turite kokiu nors minčių apie tai, kaip konkrečiai būtų galima tą įgyvendinti? Miestų politika. Taip pat su tuo norėčiau, turiu keletą klausimų tai susijusių su šiuo aspektu. Norėčiau iš jūsų sužinoti, kokių konkrečių žingsnių ketinatės imtis e, miestų politikos srityje? Tai yra iš tiesų e, dalykai, kurie susiję su labai aiškiomis perspektyvomis. E, nuo artimiausiai šešerius metus galima nuveikti tikrai daug konkrečių dalykų, tačiau galbūt uh, ir pačiu artimiausiu metu, trumpalaikiu laikotarpiu būtų galima e, e, sukonkretinti tam tikras regioninės politikos, e, sanglaudos politikos rytis. Buvo minėtas e, Graikijos problemos, tačiau ir Lenkija susiduria su problemomis dėl sanglaudos fondo panaudojimo, pavyzdžiui, infrastruktūrai plėtoti, geležinkeliams. Aš norėčiau žinoti, ar Yra planuojama įgyvendinti konkrečius projektus, stengiantis supaprastinti visas procedūras ir e, raginti, daryti spaudimą valstybėms narėms geriau panaudoti sanglaudos e, fondo lėšas. Dar kartą norėčiau Jums, ponė ministrė, padėkoti už Jūsų pasisakymą ir palinkėti visokiojo pasiekmės pirmininkavimo laikotarpiu. Time. Bet aš norėčiau pasakyti, kad tikrai laiko turime ribotą kiekį, taigi labai prašau tiesiog užduokite klausimus, nekartokite jau užduotų klausimų ir venkite komentarų. Venkime klausimų susijusių su konkrečiomis šalimis. Turime kalbėti apie pirmininkavimą ir dabar Aldė vardu reikiamą. Aš liberalų vardu kalbėsiu šiandieną. Pirmiausia, ponė pirmininkė, turiu pasakyti, kad Aš kalbėsiu koordinatorių vardu. Pone pirmininkė, prašau nustatyti taisyklės, nes per ilgai kolegos kalbėjo, man laiko liko nedaug. Ir aš norėčiau paminėti keturis dalykus. Mes parašėme laišką komisarui. Ir tos pačius klausimus dabar užduosiu ir jums, ponė ministrė. Kaip pirmingančios valstybės atstovai. Visa tai bus susijęs su daugiametė finansavimo programa ir sanglaudos politika. Pirmasis dalykas, kurį turiu pabrėžti. Jeigu pažvelgtumėme į lyginamasias, kain, lyginamasias kainas 2011 metai, antraštė kategorija sanglaudos politika ir 6 procentais išaugo kainos iš, bendrai paėmus. Kitas komisijos pasiūlymas prieštarauja šiam, nes komisija teigia, kad likščioliai 4 procentų riba buvo nustatyta kiekvienai valstybei įsisavinti sanglaudos fondo lėšas. Pavyzdžiui, milijonas nuo BNP mano valstybėje, 4 milijonai nuo 4 procentų būtų skiriama, 4, 4, nu, 4 milijonų 4 procentai komisijai. Dabar komisija viršutinę ribą nustatė 2,5 iki 2,5 procento. Taigi jeigu bendrai suma išauktų iki 6 procentų, nelabai suprantu, iš kur bus galima paimti lėšas. Taip pat paprastai pasiūlymuose nėra pateikiami paaiškinimai. Naujoje finansinėse, finansinėse perspektyvose dėl žemės ūkio politikos trečdalių ketinama padidinti vidurkį. O čia pasiūlyme kalbama apie du trečdalius lėšų. Taigi norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie štai ką. Kodėl buvo pasirinkti du trečdaliai, o ne kita formulė, nes vis dar yra palaipsniui įvedamos naujos priemonės ir parlamentas balsavo dėl perinamo laikotarpio regionų, bet mums reikia paaiškinimų, kaip keisi skaičiai, jeigu būtų įvedami perinamo laikotarpio mechanizmai valstybėms. Ir taip pat 4 procentų rezervinis fondas jis nėra įtraukiamas į įsisavinimo laikotarpį. Tai būtų atitinkamas rezervas ir galiausiai, kai valstybė jau visapusiškai gyvendina savo įsipareigojimus, tuomet tie 5 procentai būtų išmokami galutiniu mokėjimu. Dabar taip nėra ir būtų svarbu išsiaiškinti, kokiom, esant kokioms aplinkybėms nėra išmokami tie 5 procentai. Taip pat kitas klausimas, kaip komisija ir jūs uh, kokius pasiūlymus pateiksite tam, kad sanglaudos lėšos būtų siejamos su įsisavinimo gebėjimais, potencialais, nes dabar tikrai nėra aišku. Įsisavinimo potencialai yra labai skirtingi 27 valstybėse narėse ir mums reikia aiškių pasiūlymų ir paaiškinimų iš jūsų. Ačiū. Uh, Greens, Elizabeth Schroeder. Yeah, Elizabeth Schroeder, žaliųjų vardu. Ačiū. Dėkoju, ponė ministrė, iš jūsų pasisakymą apie Ranskovką. Pabrėžė, kad jūs tikrai tu, demonstruojate didelį ryštą pirmininkauti, e, tinkamai pirmininkauti, daug nuveikti. Jums reikės e, susitarti taryboje ir ko gero turėsite mažiau laiko, negu jūs manote, kad turite. Jūs sakote, kad yra um, visiškai garantuota, kad komisija pasiūlymus pateiks e, rugsėjo mėnesį, o mes manome, kad tai įvyks vėliau. Ir man būtų įdomu sužinoti, kaipgi jums pavyks suderinti e, pozicijas taryboje, kadangi būtent jūs turėsite vienintelę galimybę per tam tikrą laiką pasiekti sustarimo ir jeigu nepavyks to padaryti, e, tuomet e, viskas gali nusikelti į 2013 metus. Taigi mes turime didelių lūkesčių. Jūs taip pat sakėte, kad jūs e, taryboje dirbsite ir dėrėsitės dar prieš pateikiant komisijos pasiūlymą. Kaipgi bus su lėšų paskirstimu, tarpinė kategorija, tarpinių ryšių kategorijoje, tai yra sritis, kurias galbūt iš tiesų dar reikėtų kurios reikėtų iš ankstinio įdirbio, kitaip jūs neturėsite pakankamai laiko, jeigu e, pasiūlymas iš komisijos ateitų per vėlai suderinti pozicijų taryboje iki gruodžio mėnesio. Ir kaipgi bus jeigu e, valstybės narės, kurios yra grinosios mokėtojos, e, jums trukdys ieškoti subalansuoto sprendimo. Ar jūs imsitės kažkokių griežtų metodų, ar vis dėlto e, daugiau stengsitės laviruoti? Panas Vlasek. Vážená paní předsedající, paní ministrině, jsem velmi rád, že se setkáváme na půdě. Pone pirmininkė, ministrė, labai džiaugiuosi, kad mes e, susitinkame šiandien Europos parlamente. Turiu pasakyti, kad e, Lenkija visuomet buvo labai stipri sanglaudos politikos šalininkė. Norėčiau pasidžiaugti mūsų puikiu bendradarbiavimu dar nuo to laiko, kai pirmininkavo Čekija, tuo metu dirbom daug su Marijan Bad. E, tikiuosi, kad mūsų patirti šioje srityje leis mums e, žengti į priekį, pirmininkaujant Lenkijai. Pradžioje, kai kalbėjote, jūs sakėte, kaip svarbu atsižvelgti ateityje sanglaudos politikoje į miesto dimenciją. Mes manome, kad tai labai svarbus elementas ir būtent todėl norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs ketinate gilinti uh, partnerystė tarp įvairių lygmenių vietos valdžios institucijų, miestų, regionų, val, valstybės, e, tam, kad ta partnerystė iš tikrųjų atsirastų. Ir taip pat norėčiau paklausti apie integruotą planą skirtą miestų ateičiai. Galbūt E, jūs rengiate ar galvojate apie naują finansinę priemonę, kuri leistų kofinansuoti europinius projektus? Kaip jūs žinote, Jessica, e, egzistuojanti programa nepakankamai dažnai naudojama kol kas ir mes e, manome, kad tai galėtų būti viena iš priemonių ateityje. Kitas klausimas yra susijęs su makroregioninėmis strategijomis. strategijomis E, pirmininkaujant Švedijai pradėtas darbas, pasirengimas Baltijos jūros strategijai, paskui buvo patvirtinta Dunojaus strategija, o dabar kalbame apie Atlanto regiono strategiją. Vakar kalbėjome apie pono Alfonsi pranešimą, o jame minima viduržėmio jūros strategija. Ar jūs remiate makroregionų strategijas ir Ar manote, kad jie vaidina esminį vaidmenį? Ir ar iš tikrųjų tai yra svarbi priemonė, nesant kitų priemonių? Ačiū labai. Pasistengsiu atsakyti visus klausimus, bet pirmiausia bendro pabudžio pastabą išsakysiu. Nes dauguma klausimų buvo susiję su reglamentų projektais. Ir aš esu <clears throat> įsitikinusi, kad ir pirmininkantį valstybę, ir tarybą, ir komisiją turėtų atsižvelgti į tai, kad tuos projektus reikia paruošti kuo galima greičiau. Penktadienį Varšuvoje mes surinkėme susitikimą tarp Lenkijos vyriausybės ministrų ir komisijos kole, kolegijos ir mes kalbėjome apie Europos socialinį fondą. Ir um, abu komisarai patvirtino, kad tie darbai įvyks rugsėjo mėnesį. Taigi, dar, dar kartą pakartosiu, tai bus mūsų pirmininkavimo darbų pagrindas ir ne vien tik tai, atsakant į pono Olbrecht klausimą, nes būtent per visą viso trejato pirmininkavimą tie darbai vyks. Mes turime labai konkretų darbų grafiką, e, dėl kurios susitarėme su Danais ir Kipriečiais. Ir darbai vyksta sklandžiai ir tikimasi, kad iki 2012 metų trečiojo ketvirčio bus aptartos visos temos susijusios su reglamentais. Tačiau tai įvyks tik tuo met, jeigu projektus turėsime rugsėjo mėnesį. Tikimės, kad jie bus pristatyti Liepos mėnesį ir mes juos gausime, aptarsime rūpjūtį, o po to galėsime pradėti greitai savo darbus. Bet dar kartą pakartosiu, Europos komisija turėtų nepamiršti, kad dokumentus reikia parengti kuo galima greičiau, nes sanglaudos politika ir kitos politikos sritys yra susijusios. Turime turinį ir turime pagrindų darbų pagrindą, bet jeigu turinio nėra, kol kas e, tų pasiūlymų turinio neturime, aš negaliu ir labai tiksliai atsakyti jūsų klausimus, nes viskas priklauso nuo to, kaip bus parengtas reglamentas, koks bus jo turinys. Na, o bendradarbiavimas tarp tų trijų trejato valstybių vyksta labai e, sklandžiai ir mums teks spręsti pačius skubiausius, aktualiausius klausimus susijusius su programavimu, kad e, kuo galima greičiau būtų parengtos veiklos programos. Aš turiu menyje bendrą strateginį pagrindą, sutartis, sąlygų nustatymą, taip pat finansinių priemonių sutelkimą. Mes būtent to norime pasiekti iki metų pabaigos. Bendradarbiavimas su parlamentu, ypatingai regi komitetu, mums yra pirminės reikšmės dalykas. Visuomet jautėme parlamento paramą susitikau su daugeliu jūsų individualių pagrindų ir kalbėjausi dar su jumis prieš pirmininkavimo pradžią, kalbėjau, pristačiau planus, taigi aš ir mano pavaduotojai tikrai visuomet pasirengę su jumis aptarti iškilusius klausimus per pirmininkavimo laikotarpį. Dabar metinė finansinė programa ir reglamentai. Vėlgi pakartosiu, kad Jeigu negausime Europos komisijos pasiūlymo dėl reglamentų, tuomet pirmininkaujantį valstybė net e, ir neturėtų užimti kokios tai pozicijos. Negali dirbti vien tik tai daugiametės finansinės programos komunikato pagrindu. Ir tai būtų atsakymas ir į vieną iškeltų klausimų, pono Godmanio klausimą. Mes negalime atsisakyti kažkokių tai sprendimų dėl tarpinių regionų, kol nėra pristatytas reglamentas. Ir aš aptariau tą perinamojo laikotarpio regionų klausimą. Ir čia norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. Kaip sakiau, turime nemažai pasiūlymų ir kai kurie yra prieštaraujantis tarpusavėje, nes juos pateikia įvairios valstybės narės ir aišku, tai turime atsižvelgti, bet tikrai negalime lyginti regionų, kur kur Europos vidurkis yra 200 procentų, su tais, kur ten tik 90 procentų yra vidurkio pasiekta. Taigi tai yra vieno tikslo regionai. Yra regionų patenkančių į šį, šią kategoriją pirmąjį kartą ir yra regionų, kurie jau daugelį metų te pasiekia tik 90 procentų ES vidurkio. Taigi aš tikiuosi, kad jūs į tai atsižvelgsite, atsižvelgsite į tai, kad egzistuoja rinkos skirtim, skirtumų tarp šių regionų, vertinant BVP procentą, matome, kad tų skirtumų dar yra nemažai ir daugelie valstybių yra regionų, kurie te pasiekia 75 procentus. Ir jų tarpė yra ir sostinių. Tai regiono pagrindinė varomoji jėga ir būtent dėl to E, tam miestų reikalinga pagalba iš miesto, po, miesto e, plėtros politikos ar, ar kažkur kitur, tam, kad būtų pasiektas bent 90 procentų vidurkis. Dėl partnerysčių, dabar atsakau į pono Blasako klausimą. Mes esame linkę aptarti šį klausimą, norime, kad regionai dalyvautų kai bus paskelb, paskelbtas e, sutarčių laikotarpis. Tikimės, kad e, ne tik vyriausybės, bet ir regionai dalyvaus. Na, o e, kaimų ir miestų politika. Mes daug dėmesio norime skirti paramos priemonėms, kurios numatytos miestų vietovėms, tokios priemonės kaip Jessica, mes norime pažiūrėti, kaip ta priemonė veikia, bet yra kitų priemonių išmokos, taip pat miesto vietovių atgaivinimas, viešo transporto politika miestuose. Miestų politika apskritai yra labai mums svarbi, tačiau norime daugiau dėmesio skirti kontaktams tarp miestų ir aplinkinių kaimo vietovių norime, kad tai, kas vyksta miestuose, įtakotų apylinkių gyvenimą. Kalbant apie integravimą, aš jau 15 metų dirbu šioje srityje, bet man susidaro įspūdis, kad integravimui dar reiks daugiau laiko. Na ir kalbant apie šias perspektyvas, tai, kad reikia keisti 1083 reglamentą dėl finansinių priemonių, mes bandysime tam tikrus elementus pakeisti, pakoreguoti, nes yra priežasčių, kodėl reiktų kalbėti apie integravimą ir supaprastinimą nes būtent kartais dėl paties reglamento taip atsitinka, kartais dėl to, ką daro pačios valstybės narės, bet pažvelgus į šį biudžetą matome, kad reikia pakoreguoti jau patvirtintus reglamentus. Mak makrostrategijos buvo paminėtos keliuose klausimuose. Mes pasisakome už visas iniciatyvas susijusias su tokiamis strategijomis regioninių vietos makro regionų lygmenių. Tačiau norime peržiūrėti Baltijos jūros strategiją. Pirmiausia, norime suderinti nacionalinės politikas su europinė politika. Turime peržiūrėti visus rodiklius, nes nėra aiškumų dėl finansavimo. Puiku, kai yra makro regioninė strategija parengiama, tačiau reikia pasirūpinti ir tokios e, iniciatyvos finansavimo iš įvairių šaltinių. Dėl Karpatų regiono čia vėlgi reikalinga, kad regiono valstybės norėtų įsitraukti į tokią strategiją, bet aišku, mes atvirai vertiname tokį pasiūlymą ir taip pat pasiūlymas dėl kitų makroregioninių strategijų. Galime tikrai aptarti tuos dalykus, tačiau manau, kad daugiausia dėmesio reikia skirti būtent Baltijos jūros regiono strategijos peržiūrai, nes tai yra pirmoji tokia strategija, kuri veikia jau kurį laiką, taigi reikia peržiūrėti ją, pažiūrėti, kokia, kokios jie atneša naudos ir ką reiktų pakoreguoti. Ponas Godmanis uždavė klausimą dėl 5 procentų maržos, kalbant apie tarpinius regionus. Pasiūlymai daugiametėje finansinėje programoje yra suprantami skirtingai skirtingose Europos valstybėse. Panašu, kad dažnai vertinama prieštaringai tie dalykai ir esant dabartiniai situacijai mes turime kalbėti ir apie sąlygas, nes tai yra pagrindinis principas. Ir kai kalbame apie sanglaudos politiką, tai yra visiškai kita situacija, tai yra atskiras rytis nuo atskira nuo makroekonominių sąlygų. Mes čia negalime kalbėti apie sąlygas, kurios galėtų būti grindžiamos makroekonominiais sprendimais. Turime kalbėti apie ex ante ir ex post sąlygiškumą. Ir kai reglamentai bus pasiū, parengti rugsėjo mėnesį, tuomet viskas paaiškės. Ačiū. Minutį na osobę, patrons na listę. Dėkoju. Bijau, kad mes turime tik tai apie porą minučių kiekvienam kalbėtojui, nes turiu dar didelį ilgą kalbėtojų sąrašą. Mes turime suteikti galimybę, poniai ministrė, atsakyti visus tos klausimus. Pirma, prašau, Rika. Puheenjohtaja. Kiitoksia ministerille erinomaista alusta. Dėkui, pirmininkė. Ačiū ministrai už puikų pasisakymą. Daug kartų buvo pasakyta, kad jums per ateinantį pusmetį teks daug iššūkių, tačiau tikiu, kad Lenkijai pasiseks pasiekti rezultatų. Buvo pasakyta, kad sanglaudos politika yra labai svarbus jūsų pirmininkavimo programos elementas. Aš norėčiau e, koncentruotis ties regioninių bendradarbiavimų ir bendradarbiavimų tarp pasienio regionų. Jūs sakėte, kad tai labai svarbus e, sektoriai ir džiaugiuosi, kad e, jūs būtent jiems skiriate daug dėmesio. Ir Europos kaiminystės politikoje ir kitose politikos sitise šiam elementui skiriamas šia, šiai sričiai dėmesys. Noriu paklausti, kaip jūs ketinate toliau dirbti ir siekti daugiau rezultatų. Ir e, Kitas dalykas, kalbant apie kaiminystės politiką ir bendradarbiavimą tarp pasienio regionų, yra tai, kad, pavyzdžiui, Rusija nebūtinai labai nori e, įsitraukti į tam tikrus veiksmus. Ir e, būtų labai įdomu įtraukti Rusiją į e, trečiojo ir įtraukti Rusiją e, dalyvauti. Ir taip pat norėčiau paklausti jūsų apie jūsų požiūrį į Baltijos jūros strategiją, tai tarsi bandomasis projektas. Galvodami apie šiuos dalykus galėtume e, pamastyti, ką daryti ateityje, e, pasižiūrėję į rezultatus. Ir dar noriu paklausti, ar pateiktumėte išsamesnių planų, ar ketinate pateikti išsamesnių planų apie tai, kaip makro regionai galėtų būti susijęti su trečiuoju uh, E, tikslu. E, Džordžios Savrakakis. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau savo ruoštų e, palinkėti Jums kuo geriausios kloties pirmininkaujant. Sanglodos politika yra labai svarbi ir reikia galvoti apie tai, kokia bus jos ateities struktūra. Uh, Mūsų komitetas e, žino, kad labai svarbu yra laiku teikti regionams informaciją apie e, vykstančias dėrybas dėl numatomų pokyčių. Tokiu būdu regionai galės prasmingai dalyvauti, rengiant e, regionės veiklos programas ir pasirašant sutartis dėl vairių projektų. Ir tai leistų išvengti dėlsimo per programavimo laikotarpį. Aš norėčiau paklausti jūsų, ar jūs neketinate parengti kokiu nors iniciatyvų, e, pagal kurias regionai galėtų neformaliai įsitraukti į planavimo veiklą ir į diskusijas. Ačiū. Dabar Mikael Toirer, dvi minutės, prašom. Ačiū, ponė pirminkė. Pone ministrė, porą dalykų norėčiau pasiaiškinti. Pirmiausia, sanglaudos ir struktūriniai fondai, jeigu jie yra naudojami protingai, jie yra tikrai puikia priemonė siekiant makroekonominės stabilizacijos. Norėčiau paraginti Lenkiją ryštingiau elgtis ir daugiau dirbti šioje srityje, ypač kovojant su uh, su dabartinė krize, turint omenyje, kokia yra euro krize, kokia ištikusi krize eurą ir taip mes galėtume padėti silpnesniems valstybėms narėms. Kitas dalykas yra lėšų įsisavinimas. Mes šiandieną, tikiuosi, patvirtinsime mano pranešimą šio klausimu, kadangi uh, Mm, skirtingų valstybių narių, skirtingas įsisavinimo, lėšų įsisavinimo lygis yra tikrai labai svarbus klausimas. Lenkija pastaruoju metu yra įvykdžiusi labai puikių dalykų. Ji yra vienas iš puikių pavyzdžių, kaip yra e, įmanoma veiksmingai panaudoti turimas lėšas. Būtų puiku, jeigu Lenkija pradėtų iniciatyvą padėti toms valstybėms ar pademonstruoti toms valstybėms narėms, kurios turi problemų įsisavinant lėšas, kaip jas būtų galima veiksmingiau panaudoti. Nes jeigu tai nepavyks, nepavyks to padaryti dabar e, finansinio periodo e, viduryje, tuomet e, turėsime didesnių problemų ateityje. Taigi būtų puiku, jeigu šioje srityje jūs taip pat daugiau veiksmų, daugiau darbo nuveiktumėte. Ačiū. Pone Maryterė Sančias Šmit. Merci, madame la prezidente. Ma, ma... Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, aš norėčiau pasveikinti Lenkiją perimusią pirmininkavimą ir jos požiūrį į sągodos politiką. Jūs vyk, tikėjosi, kad vykdysite dinamišką politiką ir su, pasirūpysite sąjungos politiką, kuri užtikrina konkurencingumą ir tikiuosi, kad bus numatytas ambicingas biudžetas šiai sryčiai. Taip pat e, džiaugiuosi, kad yra pateiktas pasiūlymas dėl teritorinio bendradarbiavimo ir e, taip pat kokia jų yra pozicija dėl šio tikslo. Taip pat yra numatytas konkretus reglamentas, kur bus kalbama apie trečiojo tikslo regionus, jų specifiką ir taip pat e, ketinama padidinti finansavimą. Pardon. Est-ce que je, je recommence ou est-ce que... Non, c'est enfin je souhaitais évoquer la politique de voisinage la Lenkija, kaip pirmininkaujantis šalis, tikiuosi daug dėmesio skirs ryta, rytams, tačiau kaip bus dėl viduržėmio jūros regiono. Uh, Dabar išgyvename labai daly, e, svarbų laikotarpį ir reikia žiūrėti, ar mums seksis sustiprinti visas priemonės, ar jos susilpnės ir mes turime išlikti budrus. Kornelija uh, uh, Herz. Pirmiausia, nuoširdžiai sveikinu prasidėjus Lenkijos pirmininkavimo laikotarpiu ir uh, E, būtų tikrai puiku, jeigu dabar sutingu laikotarpiu, diskutuojant apie sanglaudos politiką, būtų užtikrinamas kiek manoma glaudesnis bendradarbiavimas, būtų vykdoma kiek manoma daugiau renginių ir diskusijų. Tai nėra savaime suprantamas dalykas. Net praeitie dažnai matydavau, kad tai apskritai neįmanoma. E, Ir paskutinio pirmininkavimo laiko tarpiu e, paskutinės valstybės e, mačiau, kad tikrai to geranoriškumo buvo mažoka. Na, aš tikiuosi, kad šiuo atveju bus kitaip. Man labai svarbus yra tarpinės kategorijos klausimas. Jūs kai ką sakėte šiuo klausimu. Ir iš tiesų yra labai svarbu e, nustatyti skirtumus tarp regionų, skirti regionus, kurie, kurių E, ekonominis stiprumas suda, viršyje 75 procentus BVP ir tuos, kurie yra silpnesni ir, e, ir kurie e, tada jau įeitų į tų tarpinių regionų kategoriją. Tad būtų tikrai labai svarbu, kad mes turėtume galimybę šiame komitete labai išsamei diskutuoti šiais klausimais ateityje. Mano klausimai yra susiję su mūsų bendradarbiavimo E, galimybę. Kokie jums būtų ypač svarbus aspektai? Aš esu iš e, Vokietijos rytinės dalies, pasienio su Lenkija ir man labai įdomu būtų sužinoti, kokie jums yra esminiai šios ryties punktai, kur būtų galima ką nors nuveikti. Ir taip pat jūs kalbėjote apie įvairias finansavimo priemonės, kaip jūs įsivaizduojate, būtų galima panaudoti galbūt atsinaujinančias lėšas, lėšas, kurių galima, kurios e, yra gaunamos netikėtai, atliekamos lėšos. E, Ačiū už Jūsų klausimus. Buvo pateikta keletas klausimų dėl tarp e, teritorinio bendradarbiavimo, bendradarbiavimo pasienį, tarp pasienio regionų, e, kaiminystės politikos. Tai yra iš tiesų labai svarbios temos mūsų darbo atvarkėje. Kalbant apie teritorinį bendradarbiavimą, aš jau pradžioje minėjau, kad šiaip jau mes. E, pas, egzistuojančias priemonės vertiname teigiamai, tačiau reikia pabrėžti, kad pirmiausia reikia atsižvelgti, išnagrinėti komisijos pasiūlymus. Pirmiausia, tų pasiūlymų reikia sulaukti. Nes tai, ką mes girdime iš įvairių pokalbių, konferencijų, posėdžių, galima daryti tam tikras išvadas. Ir manyti, jog bus skirta lėšų programoms, konkrečioms programoms, o ne valstybėms narėms. Tačiau mes nežinome konkrečiai, kokios, kokie pasiūlymai bus teikiami regionams ES sienų viduje ir, jo, ir jos išorėje. Taigi reikia laukti to laikotarpio, kai bus e, vykdomas labai konkrečios dėrybos dėl finansų didinimo šiai kategorijai. Ir būtent tas aspektas mums yra labai svarbus. Dėl tarpinių kategorijų arba dėl NP programos pirmiausia. Pone Rika Mana minėjo šį klausimą. Kalbant apie kaiminystės programas, Mes, kaip ir kitos valstybės narės, kurios vykdo tokias programas, matome, kaip sudėtinga įgyvendinti tas programas. Panašiai atrodo ir um, bendradarbiavimas tarp sienų, bendradarbiavimo tarp sienų programos skirtos trečiajam tikslui. Ir dažnai matome, kad e, tos programos nepakankamai e, veiksmingai gyvendinamos. Finansiniu požiūriu tai galbūt yra gana nereikšmingas rytis, iš pažiūros nereikšminga, tačiau mums pirmininkavimo laikotarpiu tai bus labai svarbi tema ir jau dabar vyksta diskusijos šio klausimu. Pone Ernst minėjo tarpinę kategoriją. Komisijos pasiūlyme tarpiniais regionais vertinami regionai, kurių e, ekonominis išsivystimas siekia nuo 75 ir 90 e, e, procentų BVP. Aš manau, kad tai E, tok, tokia tas spektras apima labai įvairius regionus, labai skirtingai išsivyščiusius regionus, kur negalima vertinti vienodai. Ir apie tai mes esame diskutavę ir prieš tai pirmininkavusios e, valstybės darbo laikotarpiu. Ir programos ir lėšos turi būti paskirstomos taip, kad regionai galėtų veiksmingai panaudoti tas, tas, tuos išteklius ir išnaudoti savo potencialą. Pono Toirer klausimas susijęs su sanglaudos politika ir krize. Pirmininkaujanti valstybė toliau tęs diskusiją šiais klausimais, nes mes esame įsitikinę, jog sanglaudos politika reformuota protingai bus vienintelė Europos politikos rytis, kuri visų pirma savo e, bus plėtojama vadovaujantis horizontaliuoju požiūriu, tai yra skatinant inovacijas, e, įgyvendinant svarbius infrastruktūrinius projektus, įgyvendinant daugelį e, Europą 2020 strategijos aspektų daugelis šios politikos aspektų gali būti tiesiogiai gyvendinami būtent per, um, per sanglaudos veiksmus ir tos um, įvairūs veiksmai, įvairios programos ir lėšos e, kiekvieną gyventoją viename ir kitame regione pasieks būtent per teisingą sanglaudos politiką. Tačiau ji turi būti vykdoma protingai, tai yra reikia siekti veiksmingumo ir supaprastinimo Tai nereiškia, kad ta politika bus e, stichiška, ji bus labai konkreti, orientuosimės į rezultatus ir tos rezultatus mes nu, atitinkamai ir vertinsime ir tą politiką stengsimės įgyvendinti kiek įmanoma veiksmingiau. Daugelį Europos regionų šios politikos rezultatai yra akivaizdžiai matomi. Labai dėkoju, kad Kai kurie šio komiteto nariai už tai dėkoja ir Lenkijai. Reikėtų neužmiršti ir investicijų ir vystimosi politikos aspektų sanglaudos politikoje, kadangi ypač šis krizės laikais. Tad sanglaudos politika čia iš tiesų nepaprastai reikšminga sutarčių klausimas. Aš jau sakiau, kad pirmininkaujant Lenkijai regionai bus mums labai svarbus partneriai, kuriuos mes norėsime įtraukti į savo pokalbius, dėrybas, konsultacijas. Ir jau šiandieną daugelis dalykų vyksta. Ir be abejo, mes kalbėsime ir apie partnerystės susitarimus. E, paskutinė kalbėtoja, pirmasis e, Josef Matula, mažiau kaip dvi minutės jums skiriu. Labai ačiū pirmininkė, norėčiau pasveikinti e, Jūs ir palinkėti sėkmės pirmininkaujant. Taip pat e, sveikinu Lenkiją, kadangi pasiekė, nežiūrint krizės, gana įspūdingų rezultatų. E, Lenkija per sanglaudos politikos įgyvendinimo laikotarpį tapo pavyzdžių, kaip reikia dirbti bet ponė ministrė galbūt dėl kuklumo nepaminėjo tų gerų Lenkijos rezultatų. Aš norėčiau paprašyti jūsų, kad pateiktumėte tam tikrų e, detalių apie e, jūsų darbo srities pasiekimus ir reikia pagalvoti, kaip tos gerus pavyzdžius plėsti, skleisti. Lenkija ES lėšas labai gerai įsisavina ir tai yra puikus pavyzdys. Aš e, džiaugiuosi, kad jūs labai daug dėmesio skirsite trečiam tikslui e, bendradarbiavimui tarp pasienio regionų ir tikiuosi, kad tai e, šis dalykas bus plėtojamas jums pirmininkaujant. Dabar ponė Kačievska. Dėkuoju, pirmininkė, ministrė. Norėčiau padėkoti Jums, kad atvykote. Dėkuoju ir kolegoms iš e, mūsų komiteto, kurie pastebėjo tai, kad Europos e, lėšų dėka, sanglaudos e, lėšų dėka Lenkijai pavyko pasiekti didelės pažangos. Galiu pasakyti, kad Tai yra ir e, ministrės nuopelnas, ir jos vadovavimas ministerijos nuopelnas, nes daug labai e, lėšų įsisaviname ir pasiekėme puikių rezultatų e, šioje srityje. Taigi dėkoju Jums už tai, kad pastebėjote šį dalyką. Klausimas mano susijęs su naujaja finansinė perspektyva. Žinome, kad visai neseniai vyko labai emocionalios diskusijos šiais klausimais ir egzistuoja du požiūriai į naująją e, finansavimo programą ir sanglaudos politiką. E, daug parla, Europos parlamento narių ir daug valstybių narių remia požiūrį, kad reikia, kai galima, daugiau lėšų skirti inovacijoms, uh, vystimui, CO2 išlakų mažinimui, o kita stovykla laikosi kitokio požiūrio, tai yra stovykla susijusi su sanglaudos e, politika. Kalbam apie tai, kad reikia ir toliau ją remti, kad būtų sumažinti skirtumai egzistuojantis ES regionuose. Ir norėčiau paklausti jūsų, kaip galima būtų tas dvi stovyklas e, jų požiūrį suderinti, nes e, ir vienu ir kitu argumentai yra vertingi. Ir kitas klausimas. Jau buvo klausta jūsų, to, bet aš dar norėčiau pakartoti klausimą. Jeigu ir nuostabų biudžetą turėsim ar daug lėšų bus skiriama, bet jeigu valstybės narės neturės įsisavinimo pajėgumų, tai nieko nepasieksime. Ir egzistuoja labai rimti skirtumai tarp šalių, kaip pirmininkaujantį šalis ketina mažinti skirtumus ir mažinti biurokratinę naštą. Kalbame apie administracinės procedūras, administracinės kliūtis ir kartais dėl jų lėšos nepanaudojamos taip, kaip galėtų būti panaudotos. Pavyzdžiui, Britanijos vyriausybė kalba, kad reikia mažinti lėšas skiriamas sanglaudos fondui. Ačiū. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Turiu keletą klausimų, labai konkrečių, įvairiomis temomis. Pirmiausia, dėl daugiametės finansinės programos. Tai yra labai svarbi priemonė sanglaudos politikoje, tačiau ji suvaidins savo vaidmenį tik tuo met, jeigu ji bus nepriklausoma nuo strategijos 2020. Tos dvi priemonės turi konkuruoti, bet siekti to paties tikslo. Taigi, kokia yra jūsų pozicija šiuo klausimu? Dabar pereisiu prie uh, kaiminystės politikos ir bendradarbiavimo. Aš manau, kad yra būtina užtikrinti sinergijas tarp įvairių fondų ir aš turiu omenyje konkrečius dalykus, nes aš daug dirbau su AKR valstybėmis ir manau, kad reikalinga derinti atitinkamas priemonės kokia yra jūsų nuomonė šiuo klausimu. Na ir į kitus mano klausimus jau atsakymus išgirdau. Ačiū. Merci, merci. Alain. Alain Kadek, oui. Alain Kadek. Oui, merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, trumpa pastaba susijusi su tarpiniais regionais. Jūs kalbėjote apie viršutinės ribos problemas. Uh, būtent nustatant šią tarpinę kategoriją nuo 75 iki 90 procentų. Ir parlamentas norėjo, kad būtų įvesta ši kategorija nuo 75 iki 90 procentų vidurkio e, ir numatant tokius tarpinės išmokas 5 procentų ir panašiai. Ir bandoma dabar nustatyti dar vieną viršutinę ribą ir, kaip sakė e, kolegė, mums reikalingas supaprastinimas. Taigi tiesiog čia tokia mano nuomonė, pastaba susijusius to, ką jūs jau sakėte, ponė ministrė. Ah, eh, ir paskutinis, bet nemažiau svarbus, eh, ponas Van Nistelroj. Dėkoju, norėčiau padėkoti ir ministrai už jos įžanginę kalbą. Lenkija yra Europos širdyje, bet taip pat ji tapo esminė šalimi e, sanglados politikos kontekste. Mes e, skaitėme įvairių tekstų apie jūsų planus, klausėmės kalbų ir kaip, jūs, kaip galime vertinti jūsų ryštą įdėkti reformas, atlikti įvertinimą kaiminystės politikos srityje. Mes kaip komitetas e, norime labai atidžiai sekti bendradarbiavimą tarp pasienio regionų. Norime, kad e, tai taptų labai svarbiu elementu Europos regionės politikos srityje. Ir ką Jūs galvojate šioje srityje ir ką ketinate daryti, kad taip ir būtų? Dėkoju. Man yra sunku kalbėti apie Lenkiją, nors daugeliu atžvilgių Lenkija tikrai puikus pavyzdys, kalbant apie sanglaudos politiką. Tačiau e, kolega pateikė klausimą šią temą, dėl to man reikėtų e, galbūt paminėti tris svarbiausius aspektus. Pirmiausia, tai jo kiekviena valstybė narė turėtų siekti veiksmingai plėtoti savo administracinius gebėjimus ir užtikrinti testimnumą e, įgyvendinant tos administracijos darbo kokybę. E, dėl regio, re, kitas dalykas, aspektas yra labai svarbus regionų ryšių kūrimas. Lenkijoje pradžioje turėjo tam tikrų sunkumų, tačiau paskui puikiai jai pavyko įgyvendinti tokį siekį E, regionalizavimas politikos yra labai mums svarbus dalykas. Ir trečias dalykas mes nebijome priimti svarbių sprendimų ir prisimti rizikos tose srityse, kurios yra labai svarbios ir kur mes tikimės gerų rezultatų. Dar kartą pabrėšiu, kad Lenkijoje nuolat kalbame apie veiksmingumą, efektyvumą, kad neprarastume nei vieno cento. Tačiau kita vertus mes kalbame ir apie veiksmingą turimų lėšų panaudojimą. Tai yra labai, mano manimu, protingas veikimo būdas, kuris pasiteisina visais atšvilgės. Pone Lukačevska pateikė klausimą dėl biudžeto. ir minėjo prieštaravimą, kuris, mano manimu, nėra toks ryškus. Tai yra Europos e, strategija 2020 ir jos tikslai, ir kita vertus region, parama regionams, kuriems e, dar reikia e, pasistumėti į priekį. turint omenyje, kad kiekvienas regionas, net pats silpniausias, e, turi neišnaudotų galimybių ir jam reikia dėl to padėti. E, galėčiau paminėti kaip pavyzdį Lenkijos rytus. Tuomet reikia pabrėžti, kad daugelis lėšų yra skiriama inovacijoms, e, daug lėšų gauna tenykščiai universitetai Ir taip yra siekiama tikslų, kurie yra suminėti ir strategijoje Europa 2020. Tad Lenkija čia neižvelgia jokio prieštaravimo. Pono Oro klausimai. Galiu juos susijęti su prieš tai buvusiu klausimu ir jau minėjau pradžioje, kad Lenkija, kaip ir meninkaujanti valstybė, mano, jog sanglaudos politika pačiu aukščiausių lygmenių gali padėti tinkamai įgyvendinti Europą 2020 strategiją, kuri buvo priimta pačiu aukščiausių lygmenių ir įgyvendinti ją iki paties žemiausio lygmens Europoje. Mes turime nuolat vertinti jau pasiektus rezultatus ir nesiblaškyti, matydami kažkokių tai nesuderinamumų ar kaž, kažką, ko, kas nepasisekė. Mums reikia nuolat remtis e, strategiją Europą 2020 ir Europos sanglaudos politika turi stengtis įgyvendinti tos strategijos tikslus per struktūrinius sanglaudos fondus. Visa tai yra tarpusavėje susiję dalykai. O kas dėl atskirų fondų, mes norime, kad e, atskiri fondai būtų tinkamai koordinuojami ir dėl to labai svarbu nustatyti tam tikras, tikras strateginės gairias ir reikia su fondų sanglaudos politiką reikia derinti ir su žemės ūkio politika, ir su vystimosi politika. Ir ši tema mums yra labai svarbi. Uh, Ponas Kadek pateikė savo klausimą. Aš jokių būdų nemanau, kad mums reikia įvesti kažkokios taip papildomas tarpi, kažkokius tarpinius e, rodiklius tarpinėje kategorijoje tarp 75 ir 90 procentų. Man svarbu yra tai, kad mes pasvarstytumėme, ar tarp tų tarpinių kategorijų, ar tos tarpinės kategorijos užtikrina deramą finansavimą silpnesniems regionams, atsižvelg, atsižvelgiant į tų regionų skirtumus. Taigi man labai svarbu e, diferencijuotai skirstyti lėšas atsižvelgiant į re, regionų ypatybės. Panas Nistelroj kalbėjo apie e, regionų bendradarbiavimą ir e, Europos kaiminystės politikos priemonę, aš apie tai jau kalbėjau. Yra džiugu, kad parlamentas yra pareiškęs savo pasiryžimą bendradarbiauti su mumis. Mes labai tą vertiname. Ši tema yra labai jautri, ypač toms valstybėms narėms, kurios gauna daug naudos iš kaiminystės politikos. Buvo pateiktas dokumentas, kuris, kurį paraš, parengė penkios valstybės narės, e, pabrėždamos šios politikos e, tam, tikras, tam tikrus trūkumus, problemas ir kreiptamosi į komisiją, e, ragindamos ją pakoreguoti esamas priemonės. Mes norėtume, kad ta priemonė būtų įtraukta į teritorinio bendradarbiavimo instrumentą trečiojo, tre, trečiojo tikslo rėmose. Dėkui. I I say... Ačiū labai, ministrė, ir tikiuosi, kad visų mūsų vardų galiu pasakyti, kad mes labai džiaugiamės pirmininkaujančios valstybės norų ryštų, kuo galima greičiau parengti naujos kartos anglodos politiką, kadangi po krizės esant sudėtingiams laikams, ši politika, kaip jūs sakėte, ponė ministrė, yra pasirengusi leisti mums greičiau išpristi iš krizės, bet taip pat užtikrinti ir augimą, užtikrinti tvarias, e, pasirūpinti tvariomis darbo vietomis ir užtikrinti konkurencingumą. Ir tikiuosi, kad ir toliau daug spaudimo darysite Europos komisijai tam, kad jie parengtų ir tarybai bei parlamentui pati, pasiūlytų, pateiktų naujus reglamentus. Nematome priežasčių, kodėl reiktų atidėti parengtų reglamentų prieimimą. E, teigiant, kad reikia laukti kitų reglamentų, kurie dar nėra parengti. Mes manome, kad vėliausiai rugsėjo pabaigoje reglamentų projektai dėl sanglodos politikos bus patinti Europos komisijos. Taigi dar kartą ačiū Jums labai ir tikimės gero bendradarbiavimo ir keitimosi nuomonėmis ir skaidraus bendradarbiavimo ateinančiais mėnesiais. Ačiū labai. Ačiū ir Jums. Uh, Dear colleague, I'm starting the vote. Mėly kolegos, pradedu balsavimus. Pradėsime balsavimus. Atsiprašau, garsiau kalbėti tikrai negaliu, sako pirmininkė. Patikrinkime balsavimo aparatus. Prašau įdėti korteles. Migelį, pradėkime balsavimą. Taip, dabar pradedamas balsavimas. Tikriname aparatus. Balsavimas pradedamas. Prašau padėjėjų išeiti iš salės, tų, kurie nori pasikalbėti. Atsiprašau, bet dėl padėjėjų mes negalime dirbti. Balsavimas pradedamas. Pasitikrinkime, ar veikia aparatai. Taigi prašau, tikriname. Dar ne visi kolegos balsavo. Ar galite visi įdėti korteles į balsavimo aparatus? Balsavimas baigiamas. Padarėme testą. Na, dabar pirmasis balsavimas mūsų darbo atvarkėje. Tai yra Mika Mikaelio Toirerio pranešimas. Mikaeli, esi pasirengęs. Yra 98 pakeitimai, pasiekime nemažai kompromisų, tačiau vis tiek yra pakeitimų, dėl kurių būt, bus balsuojama atskirai ir pradėsime nuo penktojo kompromiso, kas už, kas prieš. Susilaikę, priimta. 30-31 pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 32 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 33 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 34 už, prieš, susilaikę, priimta. 35 už, prieš, susilaikę, priimta. 36 už, prieš, susilaikę, priimta. 37 už, prieš, susilaikę, priimta. 38 už, prieš, susilaikę, atmesta. 39 už, prieš, susilaikę, priimta. 41 už, prieš, susilaikę, priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 49 už, prieš, susilaikę, priimta. Septintasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 54 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta 55. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Šešisdešimtasis už prieš, susilaikę, priimta. Devintasis už, kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Vienuoliktasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 74. Kas už? Prieš. Susilaikę, priimta. 75. Už. Prieš susilaikę, priimta 76 už, prieš, susilaikę, priimta 77 už, prieš, susilaikę, priimta 78 už, prieš, susilaikę, priimta 79 už, prieš, susilaikę, priimta 80 už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar turime balsuoti dar ir dėl 67 pakeitimo. Grįžkime prie 67. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. Dabar 12 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 83, 84. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 13 kompromisas. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. 89. kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 90. kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 14. kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 93. kas už, kas prieš, čia žodinis pakeitimas yra Ar kas nors pasako prieš žodinį pakeitimą? Niekas. Tai balsuojame dėl 93 su pakeitimu žodiniu. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 15 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 98 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Konstatuojamosios dalys. Pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtasis pakeitimas ir penktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar periname prie trečiojo kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 16. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 22 ir 23 kas už, kas prieš, tikriname, neaiškus rezultatas, taigi balsuojame dėl 22 ir 23 pakeitimų. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas priimta. 27 už, 18 prieš. Dabar periname prie 24 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 25 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Užimtumo komitetas. Devintasis pakeitimas. Čia yra žodinis pakeitimas. Ar kas nors pasisako prieš žodinį, prieš žodinį pakeitimą? Ne, tai balsuojame. Kas už devintąjį, kas prieš, susilaikę priimta. Dešimtasis kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Dabar dvyliktasis kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Pirmo, pirmoji tryliktojo pakeitimo dalis kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Trečioji 13 pakeitimo dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 14, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 15, dėl 15 nereikia balsuoti, atsiprašau. 16, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 17, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 19, kas už, prieš susilaikę priimta. 21 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 22 kas už, kas prieš susilaikę priimta. A konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš. Tikriname. A konstatuojamoji dalis, prašau balsuoti. Saimas baigiamas. Atmesta. B. Konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš. Susilaikę, priimta. C. Konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta D. Ne, nereikia dėl D balsuoti. Galutinis balsavimas, balsuojame elektroniškai, prašau. Balsavimas baigiamas priimta didelė balsų dauguma. Sveikiname Michaelį. Dabar periname prie Maneskų pranešimų dėl viešų pirkimų modernizavimo. 51 pakeitimas yra, 10 kompromisų buvo parengta, bet vis tiek balsuosim dėl kai kurių pakeitimų atskirai. Taigi, pradame balsavimą. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Penktasis kompromisas, ar pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Septintasis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 21 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis kompromisas dėl jo balsavome. Jūs pats buvote prieš, bet man atrodo, čia tiesiog suklydote. Dėl 21 balsavome, jį patvirtinome, dabar 23 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 25. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 7. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 34. Pakeitimas. Kas už? Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 8. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 43 ir 44. Čia yra kelios dalys. Pirmiausia, pirmoji dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Mano, mano vertinimu. Lik nieks neprašo patikrinti. Na gerai, tikriname. Dėl antrosios dalies dėl 43-44 pakeitimų antroji dalis. Prašau balsuoti. Baigtas balsavimas atmesta. Atmesta antroji dalis. 45 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta 49, atsiprašau, kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta 49, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta 50 kas už, kas prieš, susilaikę, man atrodo, kad atmesta. Dešimtasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu, prašau. Baigiama balsuoti. 44 už. Taigi sveikiname pranešėją, ponę Manesku. We, we European... Kitas yra pono Toirer pranešimas dėl Europos e, semestro. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis, kas už, prieš, susilaikė, atrodo patvirtinta. Penktasis pakeitimas už prieš atmestas. E, antrasis kompromisas, kas už prieš susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas už prieš susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis pakeitimas su pakeitimu žodžiu, ar kas nors prieš žodinį pakeitimą, ne, balsuojame, kas už prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šešioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuoniolikta už, prieš, susilaikė, priimta. Septioliktas su žodiniu pakeitimu niekas neprieštarauja. Balsuojame, kas už 17, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vis tik pasitikrinkime dėl 17 pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Balsuojame. Baigiame. Didelė balsų dauguma patvirtintas. 19 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 20 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 20, šeštasis kompromisas, kas už, atsiprašau, sako pirmininkė, penktasis kompromisas. Kas už penktąjį kompromisą, prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Galutinis balsavimas, prašom. Balsavimas baigtas, e, didelė balsų dauguma patvirtinta. Sveikinu pranešėją. Toliau. E, naujų įgūdžių darbo vietų darbo tvarkė. Monikos Smolkovos pranešimas. Balsuojame. Pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Septintasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Aštuntasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė atmesta. Devintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt trečiasis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt penktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. 26 už. Dvidešimt šeštasis už, prieš. Atsiprašau, sako pirmininkė, 26, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 27 už, prieš, susilaikė, Atmesta. Šeštasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 32 už. Kas už prieš susilaikė atmesta. 33 už prieš susilaikė atmesta. 36 už prieš susilaikė atmesta atmesta, 37 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 38 už, prieš, susilaikė, atmesta, 7 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 42 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 8 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta, 47 už, prieš susilaikė atmesta. Man atrodo, kad atmesta, bet jeigu kažkas sako, kad reikia pastikrinti, vis tik ne, ne. 48 antra dalis. Kas už, prieš susilaikė atmesta, 49 už, prieš susilaikė atmesta, 50 už, prieš susilaikė patvirtinta, 51 už, prieš susilaikė patvirtinta, 52 už, prieš susilaikė atmesta, 53 už, prieš susilaikė patvirtinta. Dalimis dabar dėl 54-ojo pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. 55. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 56. Su žodiniu pakeitimu. Ar kas prieštarauja jam? Ne. Taigi balsuojame. 56. Su pakeitimu. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 59. Toliau kas už, prieš susilaikė atmesta. Galutinis balsavimas. Prašom. Baigiame. Patvirtinta. Sveikinu Moniką Smolkovą. Dėkui. Kitas Herman Winkler nuomonė e, dėl inovacijų ir mokslinių tyrimų finansavimo programos. Balsuojame, pradedame nuo pirmo kompromiso už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Devintasis pakeitimas už, prieš. Pasitikrinkime dėl devintojo pakeitimo. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar kas prieštarauja? Ne. Su pakeitimu dėl dešimtojo. Kas už? Prieš. Tikrai neaišku. Jūs neaiškiai keliate rankas. Dešimtas pakeitimas balsuokite elektroniniu būdu. Baigiame. patvirtintas. Keturioliktasis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Penkioliktas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Šešioliktas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Septynioliktas už, prieš, susilaikė atmestas. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 28 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 31 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturiasdešimtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturiasdešimt antrasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 45 dalimis. Balsuojame dėl antros dalies, ne? Atsiprašau, sako pirmininkė, dėl pirmos dalies. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antra 45 dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 57 su žodiniu pakeitimu, niekas neprieštarauja, balsuojame. 57 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 68 toliau su žodiniu pakeitimu, niekas neprieštarauja. Balsuojame. 68 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 69 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 10 kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 72 pakeitimas. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Galutinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigtas. Labai gražus rezultatas patvirtintas. Sveikinu nuomonės pranešėją. Gerbiami kolegos, e, Mikhail Toirer nori pasisakyti. Dėkui pirmininkė kolegos, norėjau padėkoti. Mm visiems, kurie dirbo kartu su manimi, rengiant dvi nuomonės. Visiems nuoširdžiai dėkoju šešėlėms panešėjams, sekretoriatui ir patarėjams už puikų bendradarbiavimą. Labai ačiū. Kolegos, iškart pradėsime klausimą, taigi neišeikite iš salės, o jeigu turite tą padaryti, tai išeikite tyliai. Šešioliktasis punktas mūsų darbo tvarkės toliau jau abu svečiai atvyko. E, mini klausimą dabar rengiame dėl bendradarbiavimo tarp regionų, regioninio bendradarbiavimo ir miestų bendradarbiavimo srityje. Noriu Jūs informuoti, kad esame pakvietę du svečius. Gerbiami kolegos, tylos pakvietėme Mišel Lamblan, jisai yra Interreg 4C vadovas. Padėjėjai ir patarėjai prašom e, nekalbėti salėje. Kitas svečias yra Jean-Luc e, Driubinji, Urbakt sekretoriato vadovas, taigi nebetidėliokime, suteiksiu žodį svečiams. Taigi, žodis jums. Okay, You're welcome here. Sorry. Just, yes, bonjour. Um, dear colleagues, as we are... Taigi, mėly kolegos, artėjame, artėja dėrybos dėl reglamentų po vasaros atostogų. Taigi tokių e, mini klausimų turėsime vis dažniau tam, kad geriau suprastumėme ypatumus situacijos, tų, kurie atsakingi už konkrečias priemonės ir tokius klausimus renksime ateityje, jie yra labai svarbus visiems tiems, kurie, nori, kurie turi primti sprendimus dėl ateities, atsakingus sprendimus. Taigi pradėsime nuo pono Lemblem. Prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, kelias skaidės rodysiu savo pristatymo metu, jos leis jums geriau suprasti, kaip e, vyksta ta programa ir e, angliškai yra parengtos skaidrės. Mm, taigi tikiuosi, kad galėsite jomis pasinaudoti, o aš kalbėsiu prancūziškai. Skaidrės bus angliškai, aš kalbėsiu prancūziškai. Na E, parinksime teisingą spalvą skaidrėms rodyti. Pažiūrėsime, kaip jas e, sugebėsime matyti. Taigi, mano pristatymę paliesiu tris, e, dal, kla, tris pagrindinius klausimus. Pirmoje dalyje kalbėsiu apie programos ypatumus, po to kalbėsiu apie rezultatus ir pasiekimus. Trečioje dalyje kalbėsiu apie tarp regioninio bendradarbiavimo ateitį. Kalbame apie teritorinio bendradarbiavimo tikslus Europoje. Tai yra nedidelis tikslas. 81,54 procento nuo regioninės politikos. Tai yra 0,1 procento nuo 2,52 procentų. Tai yra nedidelis tikslas. Na ir tiesiog yra keičiamasi geriausia praktika, strategijomis, politika, kuri veikia, funkcionuoja įvairiose valstybėse, įvairiose regionuose. Ir 321 e, milijonas eurų skirta šiai programai finansuoti, taigi matome, kad bendradarbiavimo programuose, bendrai kalbant, jos vadinamos interreg programomis, jie sudaro ABC elementai. A elementas yra susijęs su pasienio bendradarbiavimu, 53 yra tokios programos leidžiančios išspręsti problemas, su kuriamis susiduria pasienio regionai, taip pat tarp nacionalinės programos, 13 programų, leidžiančios išspręsti tas problemas, kurių neįmanoma išspręsti pasienio bendradarbiavimo regionų programuose ir taip pat interregioninės, tarp regioninės programos 321 milijonas eurų skiriama šioms programoms, na, o kitas programas dar pristatys ir mano kolega ponas Dubiny. Jis kalbės apie URBACT programą. Tai yra darbas, kurio, kuriame dalyvauja 27 valstybės narės, įskaitant dar ir Norvegiją bei Šveicariją. Pagrindinė, pagrindiniai ypatumai yra štai kokie. Mūsų intervencinės galimybės yra nemenkos, nes įmanoma 85, kalba eina apie 85 regionus, kur pasiektas 85 procentų vidurkis. Ir dėl toks bendradarbiavimas reikalauja įvairių Europos regionų įsitraukimo. Taigi kalba apie 321 milijoną eurų, dalis tų 302 milijonai skiriama konkrečiai projektams. Kaip vykdomo šios programos, aišku, yra komitetas, kuriame dalyvauja visos 29 valstybės. Aš atstovauju sekretoriatui, kuris yra Lyvija, Prancūzijoje. Pas mus dirba 30 asmenų. 20, procentų, 20 asmenų yra Lyvija, kiti yra Rostokė, šiaurėje, e, rytuose Katovicoje. E, žmonės, tai yra žmonės atsakingi už e, šiaurės ir rytų regionus ir pietuose Valencijoje dar dirba asmenų atsakingų už pietų valstybės. Investicijų bankas e, vakaruose yra atsakingas taip pat dar yra ir Valencijoje bei ir Šiaurės rytų regione atsakingi padaliniai. Taip pat yra valdymo institucija kal, kal, Kalė mieste, Valonijos regione. Tai yra ir 4A, ir 4B bei 4C programos visos tos e, trys programos siekia 830 milijonų eurų biudžetą. Tos lėšos skiriamos vienadarbiavimo tikslams pasiekti. Ir iš viso čia dirba 55 pareigūnai. 4C tikslas yra užtikrinti regioninio vystimosi programų efektyvumą, nebandant išrasti naujų dalykų, tiesiog pasitelkiant e, sėkmės istorijas e, pasiektas kitose regionuose. Nebandome kartoti, dubliuoti klaidų, tiesiog pasinaudojame jau sukauptą patirtimi. Sėkmingą patirtimį dirbame dviejose srityse. Pirmiausia, inovacijos ir antras rytis aplinkosauga. Tai aišku ir Lisabonos, ir Geteborgo e, programų tikslai. Būtent tuo metu aš ir pradėjau dirbti šioje srityje. Ir 14 tūkstančių projekto partnerių dalyvauja. Ir tai nebūtinai yra keturių konkurso etapų laureatai, vėliau įsitraukia asmenys. E, Na ir komitetas patvirtino 122 projektus galiausiai. E, yra 1332 partneriai. 82 procentai NATS 2 e, regionų, kategorijos regionų dalyvauja šiuose projektuose. Yra iš viso dar 11 projektų partnerių. Čia yra du biudžeto elementai, 100 milijonų eurų, kurios, kurie skiriama ir po to metų pabaigoje ir kitų metų pradžiai dar buvo numatyti numatytas papildomas finansavimas. Na, čia šioje skaidrėje gal ir nematome labai aiškiai, tačiau pagrindinė tema, kuri yra pati aktualiausia regionams, yra inovacijos ir technologijų perdavimas. Čia yra mėlynės tulpeliai, o po to yra smulkiaus vidutinio verslo e, vystimas ir toliau į dešinę matome žalius tulpelius, e, tai yra susijęs su energetika ir transporto sritimi. Taip pat klimato kaita, antrasis e, nuo galo žalias tulpelis, kuris yra šiek tiek aukštesnis. Dabar kaip dalyvauja partneriai iš įvairių valstybių, Aišku, čia matyti, išvelgti bus labai sunku. Dešimt pirmųjų valstybių - Vengrija, Rumunija, Lenkija - yra tos šalys, kurios patenka į pirmąjį dešimtuką valstybių, kurios dalyvauja mūsų programuose ir mes labai džiaugiamės mūsų ryšių politiką, ypatingai per Katovicos biurą, tikrai du, matome duoda labai daug rezultatų. Uh, Taip pat e, italai per Marko Polo e, kitas programas irgi įsitraukia į mūsų projektus. Ir e, irgi dalyvauja kitose europinėse programuose. Yra keli pagrindiniai tikslai. Pirmiausia, keistis patirtimi. Antrasis tikslas - perduoti geriausią praktiką. Ir trečiasis tikslas - pagerinti, sustiprinti regioninę politiką. Na ir reikia suprasti, kad dirbame su viešuoju sektoriumi, ar tai būtų e, valstybė ar kitos agentūros. Taip pat keičiamės patirtimi ir čia galėčiau pasakyti, kad 99 procentai projektų yra susiję su konvergenciniais regionais ir konkurencinių regionų konvergencija. Taigi konvergencinis regionas pasiekė sėkmingų rezultatų ir taip pat, aišku, e, gal bando išvengti tų klaidų, kurios e, išryškėjo kituose regionuose. Kalbant apie geriausios praktikos perdavimą, Daugiau nei 1100 geriausios praktikos pavyzdžių buvo užfiksuota nuo pirmojo projekto pradžios, tai yra na, techninio pobūdžio informacija, bet nuo pat pradžių 122 projektai buvo įgyvendinami ir pasiekėme rezultatų įgyvendinti iki galo buvo tik 41 projektas. Ir būtent įgyvendinus 41 projektą mes pasiekėme 1121 geros praktikos pavyzdį, kurį galima perduoti kitiems projektams e, sėkmingai. Koks skirtumas tarp geriausios praktikos ir politikos? Pavyzdžiui, šiukšlių rušiavimas čia būtų politika, o e, konkretūs veiksmai, konkretūs tikslai būtų susijęs su e, konkrečiomis šiukšlių rušiavimo priemonėmis. Na ir dabar pereisime prie to, kaip yra įgyvendinamos mūsų programos, konkretūs projektų tipai kokio finansavimo gauna mūsų e, projektai ir kaip jie pasieka, pasiekia geriausios praktikos pavyzdžių. Pirmiausia, yra būtent ir siekiama pasitelkti geriausią praktiką ir apačioje matote 7 beveik milijonai eurų buvo skirta projektams, kuriems trūko kapitalo, trūko finansų. Uh, ir tai leido pasiekti svertų poveikį. Ir tai yra regioninės programos, kurios leido, kurioms buvo skirtas finansavimas siekiant geriausios praktikos. Pavyzdžių. Trečiasis veiklos tikslas kaip jau sakiau, pagerinti regioninės plėtros ir vietos e, plėtros politiką. Čia matome, kad yra 50 nacionalinių ar regioninių arba vietos politikų, kurios buvo pagerintos, patobulintos per 42 pirmosius projektus. Ir 200 operacijų atliekama projekto eigoje Taigi, tokiu būdu 250 regioninės politikos buvo patobulinta galiausiai Europoje. Kalbant apie tarp regioninio bendradarbiavimo ateitį, turiu pasakyti, kad esame gan populiarūs. Mūsų didžiausias privalumas yra tai, kad Poreikiai, aišku, yra didžiuliai ir darbo krūvis yra nemenkas. Dėl to, aišku, tam reikalingas, aišku, ir atitinkamas finansavimas. Taigi, mes taip pat stengiamės ir esame pateikę pasiūlymų Europos komisijai, kaip būtų galima įvertinti projektų pasiektą poveikį ne tik per dabartinį programavimo laikotarpį, bet ir vėlesn, poveikį vėlesniems laikotarpiams. Nes, aišku, galime įve, įve, įvertinti poveikį dabartiniai programai, bet kalbant ir mastant apie ateitį, reiktų įvertinti ir poveikį tolesniems programavimo laikotarpiams. Nes bendrai turime pažiūrėti, kiek Europos politika apskritai daro poveikį mūsų piliečiams. Turime įvertinti strateginius tikslus, keistis idėjomis, nes e, ne visuomet rezultatai irgi yra pasiekiami per einamąjį programavimo laikotarpį. Jie yra tolesnės perspektyvos tikslai. Taip pat e, ketvirtos C e, Interreg ketvirtoje C kategorijoje mes e, siekiame viešojo intereso ir, aišku, atsižvelgiame ir į naująją Europinę strategiją 2020, taip pat e, dirbame daug valdymo srityje, nes vykdant regioninę politiką mums atrodo, kad labai svarbu keistis konkrečiai informaciją apie inovacijas ir aplinkosaugą. Ir tas priemonės jūs galite surasti mūsų tinklapyje 4C tink, tinklapyje. Ir aš čia tiesiog pačiaikiau pavyzdžius. Ir vienas, e, viena programų yra MKW. Toks jos yra sutrumpinimas, kurios tikslas yra pritaikyti žinias praktikoje. Uh, Ta pro, tas projektas gan gerai, e, gan gerų rezultatų e, davė ir dabar aš jų, jų, jį jums trumpai pristatysiu kaip tokį charakteringą tipinį projektą. Tikiuosi, kad matysite gerai. What do telescopes, contact lenses, remote controls, CDs, lasers,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 Dėkuoju ponui Lamblen, o toliau pasisakys Žanlūp Drubinjį, sekretoriato vadovas iš Urbakt. E, labai malonu, kad jūs atvykote ir tikiuosi, kad jūs ta, labai tikinamai kalbėsite apie tai, koks svarbus yra bendradarbiavimas tarp Europos miestų. Prašom. Dėkui už pakvietimą. Kalbėsiu prancūziškai. Po Interreg 4C e, aš jaučiuosi tarsi, tarsi labai mažas, e, kalbėdamas apie savo mm, programą. Tai yra e, bendrijos iniciatyva, kuri skirta plėtoti apleistiems regionams, kvartalams, atsiprašau, miestų. Ir taip pat įgyvendinti specialias miestams skirtas programas. Mes dabar įgyvendame uh, programą, antrąjį etapą jos. Ji prasidėjo 2007 metais, valstybės narės yra patvirtinę tam tikrą koncepciją susijusią su miestų politika, tai yra integruoto ir tvaraus vystimosi koncepcija. E, siekiama konvergencijos laikė ir e, integracijos tarp miestų vystimo ir e, E, priimto patvirtinto pakto. Yra Urbakt e, keturi tikslai toj programoje e, - plėtoti mainus, pavyzdžiui, žinias gilinti, taip pat keistis patirtimi apie išmoktus dalykus, apie patirtį ir skatinti žinias, kad visi programos dalyviai galėtų kaip daugiau e, sužinoti ir taip pat e, e, taikyti žinias praktiškai. Taigi tokie dalykai atsispindi programoje Urbakt, tai nėra tik tai mainai miestų turizmo srityje. Šie keitimasis informacija yra skirtas tam, kad būtų galima tvariai plėtoti miestus. Kokie būtų svarbiausi elementai informaciniai. Tai yra programa, kuri vykdoma visoje Europos Sąjungoje, prie kurios prisijungia taip pat Norvegija ir Šveicarija. Egzistuoja 29, 29 tinklai, darbo grupės E, Mišel Emblem apie panašius dalykus kalbėjo. Taip pat pasakysiu, kad turime 360 e, partnerių, e, tarp jų yra 289 Europos miestai. Ir svarbu dar pažymėti kitą dalyką. Mes jungiame 50 procentų miestų, kurie pasižymi konkurencingumu ir 50 procentų miestų priklauso konvergencijos regionams. Ir mes e, labai tiksliai laikomės šios proporcijos. Urbakt taip pat siekia e, dirbti su e, įvairių programų vykdytojais, e, Nuo pat pradžių siekiama keistis informaciją su operacinių programų vykdytojais. Ur, Urbakt e, taip pat e, yra susijęs su, su e, turi valdyba, kurioje yra 125 valdymo institucijų atstovai. E, mūsų E, finansavimui skiriam 80 procentų regioninio vystimo fondo lėšų, 69 milijonai eurų ir kaip mes veikiame. Yra skelbiami konkursai projektams, e, dviem etapais jau buvo paskelbta, 8 ir 10. Dabar trečią skelbiame, rengiamės trečiam konkursui. E, tai bus padaryta šių metų gruodį. Mes numatome, kad Urbakt per visą gyvavimo laikotarpį bus e, apėmęs 450 Europos miestų. Kaip jūs galbūt supratote, e, iš to, kaip aš kalbu, kurie kalba aš kalbu, kad e, Prancūzija e, dalyvauja, užsima valdymų šios programos ir jungia visus 450 e, miestų partnerių pagal Urbakt programą. Ir dar reikėtų keletą pastabų pasakyti. E, matote, kad miestai tikrai yra visoje Europos Sąjungoje šios skaidrės. 50-50 minėjau, konkurencingumo ir konvergencijos regionai, Tai e, visai gerai veikia. Ir dar norėčiau pasakyti kitą dalyką, kalbėdamas apie šitą skaidrę. E, Urbakt partneriai miestai e, apima 17 Europos sostinių. Taip pat yra tarptų miestų ir miestų, kuriuose gyvena nuo 10 iki 15 tūkstančių gyventojų. Kokiomis kryptimis dirbame? 2007 e, metais e, kalbėjome apie Göteborgo e, Lisabonos strategiją kalbama apie tai, kad miestai turi kurti veiklą, darbo vietas, tapti patraukliais, pasižymėti sanglaudą ir miestai turi sugebėti tvarkyti su socialinės integracijos dalykais. Tai yra tikriausiai visiškai aišku. Taip pat norėčiau Jums pasakyti, e, pakalbėti apie teminį Urbakt tinklą. Tai yra miestų grupė, kuri pasirinkusi tam tikrą temą ir pagal tą temą teikia paraiškas finansavimui. Pavyzdžiui, e, kokia nors programa gali būti susijusi su e, vaikais, kurie nebaigia mokyklų, iškrenta iš mokyklos. Rotterdamo miestas tokią programą gyvendina. Ir paskui e, keletas miestų, apie dešimt, susijungia į tinklą, kurie taip pat dirba pagal tą pačią programą. Taip pat kiti, kitos rytis yra aplinkos saugos arba elektrinių automobilių plėtra miestuose, alternatyvaus transporto plėtra E, Austrai daug dirba čia ir socialiniai klausimai yra svarbus, e, daug dėmesio skiriama pagal tą programą e, apleistiems kvartalams miestų arba, pavyzdžiui, istorinių centrų atgaivinimo srityje. Parengiamos pagal temą darbo programos strategija numatoma tam tikrų lėšų skiriama iš anksto pagal teritorinį bendradarbiavimą ir 70 e, procentų konkurencingumo e, regionams, o 80 procentų konvergencijos e, miestams kolega kalbėjo apie tai, kad reikia galvoti apie ateitį ir apie finansavimą, bet dabar matome, kad miestus labai veikia, paveikė e, finansų krizė, taupimo priemonės ir daug miestų mums sako, kad ne 10 ar 20 procentų sumokėti bendro finansavimo yra jau mums per daug. Ir dabar matome tokias problemas kai kuriuose Graikijos miestuose. Mes galvojame, kaip susijęti tą finansavimą su kitais galimais šaltiniais. E, e, tinklas tam tikras pagal temą veikiantis veikia maždaug trejus metus. E, ir tai tokia trukmė susidaro dėl tam tikrų problemų, nes, pavyzdžiui, jeigu atsiranda pernelyg daug partnerių tinkle, tai tas tinklas irgi nebegali e, gerai funkcionuoti. Daug kas tinkluose e, priklauso nuo kompetencijos. Mes siekiame, kaip galima labiau skatinti kompetencijas plėtoti ir siekiame geriausių rezultatų. Taip pat e, bendradarbiavimo programuose yra vienas labai E, svarbus dalykas. 36 mėnesiai yra laikotarpis gyvavimo ir 6 mėnesiai yra parengiamasis laikotarpis, o paskui 30 mėnesių trunka jau programos įgyvendinimas. Jeigu e, aiškiai matome, kad projektas neveikia, nepakankamai gerai vykdomas, tai jisai yra sustabdomas mes būtent tokiu būdu siekiame užtikrinti kokybę. Labai daug e, siekiame, dirbame, kad išplėtotume taip vadinamą urbakt metodą. Tai yra integruoto požiūrio skatinimas. Mes bandome dirbti metodiškai, kad pasiektume šio rezultatą. Urbakt svarbiausias dalykas yra mainai, Kiekvienas miestas partneris turi įsipareigoti parengti e, ve, savo veiklos planą, kuris būtų įgyventas iki tinklo gyvavimo pabaigos. Kiekvienas miestas partneris taip pat e, įsipareigoja tokį e, planą parengti, dirbdama su tam tikra vietos paramos grupe, kuris suburtų visus partnerius, kuriems viena ar kita tema svarbi. Pavyzdžiui, Rotterdamas ir mokyklos nebaigiantis mokiniai. E, šis klausimas yra bendraujama rengiant programą su įvairiais suinteresuotais asmenimis, kurie susijęs su švietimo sistema, su įvairiomis asociacijomis, pavyzdžiui, šeimų ir taip pat su įmonių atstovais. Mintis suburti paramą iš vietinių partnerių e, yra skirta tam, kad būtų visi įtraukti ir tokiu būdu būtų galima veiksmingiau dirbti. Taip pat e, pas, paskui dirbama su tam tikros programos e, valdymo e, centru ir siekiama užsitikrinti finansavimą. E, yra tam tikrų struktūrinių problemų dėl to, kad e, mechaniškai Urbak nesusijęta su finansavimo galimybėmis, dėl to reikia įtikinti valdžios institucijas, kad būtų skiriamos lėšos. Labai svarbus yra sekretoriato darbas mūsų programoje, kuris e, seka vairių tinklų darbą ir pati, e, padeda jiems dirbti, suteikdamas ekspertų pagalbą. E, galiu pasakyti, kad vyksta procesas įgyvenant programas, kurio tikslas yra gilinti žinias programų lygmenyje. Mes naudojame priemonės, kurios leidžia uh, maksimaliai e, keistis pažangiają praktiką, e, kurti žinias, kurios, e, bu, kurias būtų galima perduoti ir panaudoti miestuose, kurie nėra Urbakt partneriai. Dauguma miestų niekuomet neprisijungs prie šios programos, už tai reikia numatyti ir jiems galimybės gauti žinias ir ką mes galime sukurti. Pirmiausia, vietiniai veiksmų planai. Dabar baigėsi jau pirmoji banga 20 teminių tinklų veikimo ir baigiami įgyvendinti e, planai vietiniai, kuriuos patvirtino miestai. Aišku, reikia apibendrinti patirtį, išanalizuoti viską ir neparengti e, tūkstančių puslapių. Studijos niekas neskaitys e, tokios ilgos, tokio apimties darbo. Reikia paprasčiausiai susintetinti, apibendrinti viską ir pažiūrėti, kas yra naudingiausia. Mes e, kartais rengėme seminarus darbinius, rezultatams aptarti, taip pat rašomi straipsniai e, ir galima rasti straipsnių spaudoje. Taip pat e, žiūrime, kaip miestai reaguoja į finansų ekonomikos krizę ir visi renginiai mūsų E, yra susijęs su mūsų tiesioginiais darbais. E, Krokuvoje e, rūpiučio pabaigoje vyks specialus seminaras, kur susitiks vietos miestų atstovai, ponė Hubner dalyvaus šiame seminare. Ir mes siekiame dirbti ir toliau E, šiandien ryte yra išsiuntinėti kvietimai ir užsiregistravę žmonės atvyks į Krokuvą e, dirbti. O e, dar e, noriu pakalbėti šiek tiek apie komunikavimo mūsų politiką. Mūsų tikslas yra e, miestų gyventojai, tai yra tūkstančiai e, gyventojų Europos. Kaip juos pasiekti, tai yra labai e, rimtas iššūkis. Mes bandome labai aiškios, įmamės e, labai aiškios politikos, e, turime interneto svetainę ir noriu čia pabrėžti porą dalykų. Galima rasti visą informaciją apie visus tinklus, nuolat atnaujinamą informaciją svetainėje. O kitas dalykas, mes E, sitweb e, turime kiekvienoje e, šalyje, kiekvieno šalies kalba - vengriškai, norvegiškai, lenkiškai, portugališkai, ispaniškai. Ir tai yra interneto svetainės, kurios informacija aktualią skelbia nacionalinėmis kalbomis. Tokiu būdu galima mm, priartėti labiau prie miestų gyventojų. E, būtent tai norėjau pabrėžti. O dar vienas dalykas susijęs su komunikavimo yra tai, kad mūsų programa gali perteikti žinias tik tai remdamėsi dalyvių pagalba, valstybių narių pagalba. Valstybės narės turi perimti tuos rezultatus ir juos skleisti savo teritorijoje. Mes negalime iš savo biurų e, dešimtiems tūkstančių gyventojų skirtingomis kalbomis tos informacijos suteikti. Mes turime turėti tarpininkus ir kai kuriuose valstybėse narėse sekasi jums geriau, ne, ne, būtė, nebūtinai vis, su visomis dirbant pasiekiama gerų rezultatų, bet kai kur tikrai rezultatai neblogi. Mes ką tik atlikome tarpinį vertinimą savo veiklos, galvojame, kaip e, trečiajam paraiškų etapui pagerinti veiklą. E, Pridernome savo programą prie strategijos Europa 2020. Taip pat norėčiau porą dalykų čia akcentuoti. Mūsų e, turima patirtis rodo, kad mūsų praktika remtis vietinėmis e, paramos grupėmis yra labai svarbi valdant projektus. Mes turime taip pat ir e, priežiūros komitetą, e, kuris padeda toms vietos paramos grupėms. Bet e, reikia, nes reikia pasakyti, kad e, rengiant vietos planus reikia tam tikrų žinių ir būtent tos žinios yra suteikiamos. Kitas dalykas. Ne skaitinė išraiška, bet e, idėjų prasme. Mes esame tarsi idėjų laboratorija ir Europos komisija mūsų prašė pagalvoti apie tai, E, kaip gali dalyvauti vietos valdžios atstovai tinkluose. Mes dabar gyventiname e, bandomąjį projektą, būtent e, siekdami įtraukti vietos valdžios atstovus miestų plėtros programas. Ir dar paskutinis dalykas. Mes naujame paraiškų teikimo etape e, akcentuosime vietinių planų kokybę. Tai yra metodologijos klausimas. E, patirtis mums rodo, kad tai tie planai turi realaus poveikio žmonėms. Pone e, Hubner mus band, mums kalbėjo apie tai, kad kiekvienas susitikimas demonstruoja, kad mes turime dirbti kartu. Mes e, turime ne tik keistis informaciją, bet kartu dirbti ir tai labai praturtina vienų ir kitų patirtį. Ir taip pat inspiruoja ir vienus ir kitus. Aš dažnai sakau, kad e, kasdien E, reikia vertinti darbo rezultatus ir vietos valdžios institucijos turėtų tą patį daryti, nes tai yra naudinga visiems. Urbakt miestai partneriai jau yra išmokę daug ko e, savo reikalų tvarkime, daug ką pakeitė ir tai yra vienas iš mūsų pagrindinių tikslų. Ačiū. Okay. You, Dėkoju, ponė Drubinį už naudingą pristatymą. Dabar turime galimybę užduoti klausimų. Pono Van Nistelroj nėra. Išėjo ponas Olbricht. Atsiprašau, pono Van Delnistelroj vardu. Jis paprašė, kad aš du, du klausimus jo vardu užduočiau ir dar vieną savo ruoštą irgi užduosiu. Van Nistelroj klausimai yra štai kokie. Pirmiausia, kaip būtų galima Interreg 4C įvertinti sverto poveikį ir kodėl yra toks didžiulis procentas pasirinktas ir kaip jį paversti konkrečiais skaičiais. Kitas kolegos klausimas. Ar nebūtų įmanoma labiau matomais padaryti projektus? nes yra projektų, kurie yra Interreg 4C kategorijos projektai, jie turi pavadinimus konkrečius, tačiau bendrai jie dažniausiai įvardėjami kaip Interreg projektai. Ar nebūtų galima aiškiau pristatyti tų projektų? Tai yra europiniai Interreg projektai, o po to kažkaip tą jų turinį konkrečiau pristatyti. Ir dar mano klausimas. Abiejose pristatymuose pastebėjome, kad išvadose buvo kalbėtojai teigia, kad yra būtina stiprinti santykius su valdymo organais, institucijomis tų veiksmų programų. Jeigu tai atsispindėjo abiejose pristatymuose, tai reiškia, kad kažko trūksta. Ar tai yra silpnoji pusė? Ar tai yra pasiūlymas ateičiai? Jeigu norime išryškinti silpnąją pusę, reiškia, kad kažkas yra ne taip, o jeigu tai yra gera patirtis, ją būtų galima pritaikyti ateityje. Taigi norėčiau paklausti kalbėtojų, kaip suprasti tai, kad e, to mums reikia. Tai reiškia, kad matyt, tų dalykų trūksta, jie neegzistuoja. Ačiū. Ponas Kelis. Ačiū už labai aiškius ir tikslus, tikslius pristatymus. Turiu keletą komentarų ir klausimų. Pirmiausia, jūs teigiate, kad dabar reiks viską suderinti su strategija 2020. Būtent dėl tokių pagrindų būsime ir vertinami, kiek e, pasiekėme strategijos 2020 tikslų. Taip pat e, jūs kelis kartus minėjote, kad kai kurios kaimo kai kurie kaimo kvartalai, atsiprašau, kai kurie miestų kvartalai turi problemų dėl bendra finansavimo. Ir buvo numatytas 10 ar 20 ar mažesnis bendra finansavimo procentas. Ar tai reiškia, kad nėra bendrų taisyklių visiems miesto kvartalams? Aišku, viskas priklauso nuo to, ar tai yra konvergencijos ar konkurencingumo regionai. Ir galiausiai, jeigu miestai pasirenka, nepasirenka bendrą finansavimą, tai reiškia, kad tas projektas jiems netinka. Kitas klausimas. Šių metų pabaigos, ar bus įmanoma daugiau miestų, kvartalų, regionų įsitraukti į šiuos projektus ir jeigu jie norės tą padaryti, kaip jiems būtų galima įsitraukti į tuos tinklus. Ir dar viena pastaba. Jūs sakėte, kad po 36 mėnesių baigėsi projekto gyvavimas. Kalbame apie strategiją 2020. Ar yra prasminga baigti po 36 mėnesių, kai geriausiu atveju galbūt būtų galima tas, tuos projektus įgyvendinti iki 20 metų? Ačiū, ponė pirmininkė. Mano klausimas skiriamas ponui Lamblanui. Norėčiau paklausti, kokiais kriterijais remiantis yra numatomas finansavimas Interreg projektams. Ar egzistuoja koks tai atrankos komitetas, atrenkant, atrenkantis projektus ir kaip yra pristatomi projektai ir ar tie kriterijai yra taikomi visiems Europos regionams, ypatingai atsižvelgiant į tam tikrus sunkumus, su kuriais jie susiduria, dažniausiai tai yra struktūrinio pobūdžio sunkumai, turiuomenė, pažiūrėjau, nedidelės salas, tokius regionus, ar tokie regionai irgi gali taip pat gauti finansavimą Interreg projektams. Ačiū. Anybody else? Okay. The answers. Prašom atsakymus pateikti. Dėkui, pirmininkė. Dėkui, kad ponas Lemlen e, Drubinijai atvyko pas mus, paskiria savo laiką. Klausimas jums abiem. Mes matome iš patirties, kad teikiant paraiškas, e, paraiškų skaičius kur kas didesnis yra negu kad galimybės e, leidžia patenkinti tas paraiškas. Ką galite pasakyti apie, pavyzdžiui, problemas, kurios susijusios su valdymo projekto ir finansavimo trūkumais ir kaip dėl finansavimo e, lygio procento. Norėčiau, kad jūs daugiau papasakotumėte apie tai. Ir dar dėl e, atitikimo kriterijų paraiškų. Gal ir dar vienas klausimas. Ponas Kelis ką tik tai sakė, kad e, trunka e, maždaug trejus metus urbakt tinklo programuose. Ir kaip dėl tų trijų metų, ar negalima kažkaip pratesti tų programų, e, kad būtų galima toliau keistis informaciją, kad tie tinklai galėtų ilgiau gyvuoti. Euh, concernant la première question de M. Olbricht, euh, ou plutôt de M. Van Nistelrooy, si je. E, dabar dėl pirmojo klausimo, dėl e, santykio finansavimo, kofinansavimo. Euh, E, sekretoriatas gali patikslinti tai, kas vyksta Interė 4C programoje. Aš turiu tam tikrų skaičių, bet jie yra bendri 7 milijonai eurų numatyti e, Interreg 4C. C e, dalies projektams. ir atitinkamos valdžios struktūros koordinuoja visą veiklą. 7 milijonai eurų leidžia e, padaryti tam tikro poveikio, keičiantis pažangiają praktiką. E, vertė to yra kur kas didesnė. Kitas e, projektas yra skirtas B3 regionams, 1,3 milijono numatyta pagal e, e, Europos regionės plėtros fondą. Ir jis skirtas, tas projektai skirti e, e, kaimo teritorijų prijungimui prie interneto tinklo. Maždaug 400 tūkstančių eurų numatyta. Tai kaip viskas yra daroma, yra skirta tam, kad būtų užtikrintas multiplikatoriaus efektas, kad e, rezultatas būtų 3-4 kartus didesnis jo vertė, būtų 3-4 kartus didesnė negu kad pradinės investicijos, e, kuriami interneto tinklai kaimo teritorijose, pavyzdžiui, ir keičiamasi taip pat atitinkamai pažangiaja praktika. Ir šio konkretaus projekto atveju e, daugiklio efektas e, didėja eksponentiškai, geometrinė progresija. Taigi, e, jeigu galima pasižiūrėti detaliau į skaičius ir pamatysite tą patį. Tačiau e, galvojame apie ateitį ir numatomas tam tikros problemos. Kol kas mes dar neturime rezultato. Taigi egzistuoja įvairios, įvairūs etapai. Reikia užtikrinti ir komunikavimą. Mes Turime e, galbūt galvoti apie du ar tris tikslus ateityje, vystomasis bendradarbiavimas. Ir dar kitas svarbus dalykas. E, Aš supratau, kad pasiūlyta iki 7 procentų padidinti e, ribą, bet kaip, e, ką daryti su poreikiu? Reikia daugiau komunikuoti dėl e, Interreg programų, dėl bendradarbiavimo. Eh, labai atsiprašau, bet ne visiškai supratau visų pono keli klausimų dėl eh, strategijos Europa 2020 ir dėl konvergencijos konkurencingumų regionų. Gal galėtumėte jūs savo klausimą patikslinti, nes nebūtinai aš jums atsakysiu taip, kaip jūs norėjote. Aš klausiau štai ko. Jeigu projektai. E, turi atitikti strategiją 2020, tai netrodo, kad yra prasminga juos baigti e, per 36 mėnesius. Kolegė Sančias Smith atrodo tą patį sakė. Būtent toks mano klausimas. Jeigu projektai skirti strategijai Europa 2020 gyvendinti, kodėl juos baigti po 36 mėnesių, o strategija 2020 bus baigta gyventi tik 20 metais. Bandysiu atsakyti jūsų klausimą. Priežios komitetas ir Europos komisija aiškiai mato, kad e, kokia yra padėtis dabar 2011 metais, siekiama integruoti e, visus veiksmus e, su priderinti prie strategijos Europa 2020, galvoti apie augimą, apie žalį ekonomiką, išmaniuosius elementus ir tai yra strateginiai tikslai. Mes dirbame pagal teminius e, tinklus, vyksta mainai e, ir mes e, patys nusprendėme, kad reikia riboti tinklų gyvavimo laikotarpį. Kodėl? Todėl, kad yra sukūriama tam tikra grupė, paskui e, ta, išsisėmė tie tinklai Ir paskui e, dėl to mes nutarėme, kad reikėtų nustatyti tam tikrą laikotarpį, pagal, per kurį dalyvaujantis tinkle miestai turėtų pasiekti konkrečių rezultatų vietoje. Tai e, ir yra siema su trukme. Dabar mes e, kalbame apie ryšį su strategija 2020, anksčiau veiksmai buvo siejami su Lisabono strategija, mes dirbame pagal teminius prioritetus, ir kaip deriname savo veiksmus prie strategijos Europa 2020 e, tikslų. Toks yra svarbiausias dalykas. Ir dar atsakysiu į e, toliau, kas vyksta po 36 mėnesių. Mes e, parengėme gale 36 mėnesių ataskaitą susumuojame patirtį, rezultatus, o per 18 mėnesių, metai per trumpas laikotarpis, e, po to bandysime e, atlikti, parengti tam tikrą studiją ir pasižiūrėti, kas yra padaryta. Jūs sakėte prieš pusantrų metų, kad jūs patvirtinote tam tikrus projektus, ir mes e, dabar turime žiūrėti, kas yra padaryta. Aš irgi bandysiu atsakyti kai kuriuos man užduotus klausimus. Ar egzistuoja kriterijai? Čia buvo pono Aro klausimas dėl projektų finansavimo. Žinoma, yra atitikties kriterijai bent jau Interreg 4C kategorija, iš tiesų egzistuoja tokie kriterijai, nežinau kaip rasų miestais, tai turi būti pirmiausia vieša įstaiga arba organizacija, kuri yra tvarkoma, valdoma viešų įstaigų. Priklausomai čia nuo valstybės tokie, tokios kategorijos egzistuoja, taip pat reikalinga, tai galėtų būti ir par, partnerystė Ypatingai jeigu, pažiūrėjau, yra per kelias valstybės pasienį įgyvendinama programa arba projektas. Taigi, Interė 4C projektuose reikalinga partnerių iš kitų valstybių, pasienio valstybių. Taip pat yra tam tikri reikalavimai dėl valdymo, dėl ryšių, dėl veiksmų planų ir taip toliau. Tie kriterijai yra parengti sekretoriato. Uh, ir juos tvirtina valstybės. Ar, pavyzdžiui, salos gali e, dalyvauti? Žinoma, be, jokio, be jokios abejonės, salų regionai irgi gali dalyvauti. Taip neatsitinka, tai neatsitinka labai dažnai, nes galbūt atstumas yra vienas veiksnių, kuris irgi labai suvaidina svarbu vaidmenį, nes gal sudėtingiau gauti jiems informacijos, bet aišku, jie tikrai gali dalyvauti. Yra du projektai Interė 4C kategorijoje 3C kategorija taip pat e, projektų yra, kuriuose dalyvauja tokie regionai. Ir bandome pasitelkti įvairių fondų lėšas. 100 milijonų eurų dėl jų dar nėra priimtas sprendimas, bet bandome juos skirti 355 e, projek projektams ir galiausiai šių metų pabaigoje valstybės arba kitų metų pradžioje valstybės e, nus, apsispręs dėl tų lėšų panaudojimo. Ir būtent e, dėl kitų naujų projektų tarp regioninio bendradarbiavimo projektų teks palaukti iki 14 metų. Taip pat Interreg Interė 4C. Karibų e, regionui skirtas, e, skirta kategorija. Atsiprašau, karai e, kažkokia tai dar kategorija, kur karaip kategorija, kuri yra numatyta Interreg programoje. Ir taip pat buvo užduotas klausimas, kaip jūs susitvarkote su ta neviltimi, e, būtent kai ne visi regionai gauna finansavimą e, ir ne visos paraškos būna patenkinamos. Ir labai svarbu parengti patrauklų pasiūlymą. Aš anksčiau Prancūzijos viename regione dirbau šioje srityje ir aš turiu pasakyti, kad ten buvo daug e, bankrutavusios e, pramonės ir taip toliau. Taigi labai svarbu pasiūlyti kažkokius tai e, patrauklius projektus ir taip pat parodyti, koks įmanomas bendradarbiavimas. Ir dėl to Galima, aišku, pritaikyti įvairius gan skirtingus metodus, kurie galiausiai leidžia pasiekti sverto efekto. Pane Sančias Smith irgi kalbėjo apie tai, kad daug yra nusivylusių paraiškų teikėjų, bet aš manau, kad reikia didinti tiesiog bendradarbiavimo biudžetą. Tai yra svarbiausias dalykas. Taip pat turime geriau informuoti kad, tarkim, jeigu netgi tenkini tam tikrus kriterijus, jeigu nėra gerai parengtos idėjos, mintis, gal prieš įsitraukiant į tą procesą reikia tos nacionalinius, vis, visas nacionalinės įstaigas e, pereiti, sus, sutikrinti. Ir aišku, taip pat reikalinga ir valstybių narių parama. Kartais valstybės narės jaučiasi šiek tiek nepatogiai ir galbūt nepateikia pakankamai informacijos. Na ir pavyzdžiui, 80, 86 procentais dabar yra užtikrinamas atikties procentas, tai reiškia, kad mūsų ta ryšių komunikavimo politika davė rezultatų. Ir panašu, kad skaičiai yra panašus kaip ir kitose programuose, pažiūrėjau, mokslinio tyrimų programuose irgi e, sėkmės rodiklis ten yra geresnis nei kur nors kitur, kitose programuose. Vienas iš trijų projektų yra susijęs su 4C kategorija. Ir kai Ir tai gali būti, projektas gali būti perkeliamas iš vienos kategorijos į kitą. Prašau, ponas Dirbiny. Mes laikome šiek tiek kitokios pozicijos dėl atitikties kriterijų. Visiškai ne pagal tą patį, ne pagal tą liniją dirbame kaip Interreg 4C. Programos rengėjai tiesiog e, miestai pasipelno iš to, kad dalyvauja tinkluose. Tiksliau nepasipelno iš to, kad dalyvauja tinkluose. Taigi, tai čia finansinės naudos kaip ir tokios nėra. Ir mes priežiūros komitete nuolatos kalbamės ir diskutuojame apie įvairius e, projektus, 15 tinklų ir 13 tik, tik tai turime tinklų, kurie yra aukščiausios kokybės. Na ir e, nežinau, ką būtų galima padaryti, didinti finansavimą ir skirti finansavimą visiems kandidatams. Bet tą reikia daryti, aš manau, labai atsargiai ir protingai. Uh, ir kažin ar įmanoma būtų tą padaryti. Aišku, bandomųjų projektų būtų galima daugiau finansuoti, parodant, kad įmanoma čia kažko pasiekti vienoje ir kitoje srityje, taip pat e, keičiantis e, tą patirtimį ir būtent priežiūros komitetas mano, kad e, aukščiausios kokybės kriterijus elementas yra pats svarbiausias. Dar norėčiau grįžti prie svarbaus klausimo tarp valdymo institucijų, santykiai tarp valdymo institucijų. Ir BACT programoje nėra jokių struktūrinių mechaninių ryšių su veiklos programomis. Vietos veiksmai yra sukūrėmi tinklų ir negalime gauti finansavimo iš veiklos programų veiklos programuose gali būti, nėra numatyta konkreti, konkreti kategorija biudžete vietos veiksmams e, tinkluose finansuoti. Na ir 2014-2020 metų laikotarpiai pagrindinis klausimas yra valdymo institucijų santykiai, ryšiai, tai yra esminė mums tema Na ir dar pridurčiau vieną dalyką. Negalime maišyti finansavimo, finansavimo galimybių ir miesto politikos, nes valdymo institucijos finansuoja projektus, kuriuos pasiūlo miestai, tačiau neturi aiškios vizijos, kas būtų tinkamiausia ir geriausia miesto regionui. Ir tai kelia labai uh, svarbių problemų, būtent, kad valdymo institucijos techninis personalas turi turėti miesto strategiją. Mano manimu, tai yra tas klausimas, kuris turi ir turės būti išspręstas per ateinantį konkursinį laikotarpį. Mr. Drobinė. Dėkoju, ponai Darbiniai. O dabar žodis dviems komisijos specialistams. Pirmasis ponas Kors. Dėkui pirmininkė. Komisija pritarė e, pono Drubinji e, požiūriui. Urbakt tapo sėkminga miestų tinklų programa. Tai priemonė skirta keistis patirtimi tarp miestų pagal miestų iniciatyvą Urbakt e, sistemoje kuriami miestų tinklai. Ir tiek, tas skaičius miestų, kurie jau dalyvavo programoje, yra labai įspūdingas. Ponas E, e, Drubinji e, minėjo, kad po trečio paraiškų teikimo etapą bus atrinkta apie 500 miestų. Klausimas yra toks, kodėl nepakankamas ryšys užtikrinamas tarp gerų idėjų, minčių išplėtotų tinkle ir veiklos programų. Atsakymas būtų toks lėšos pagrindinėms programoms buvo apspręstos jau seniai, o dabar pasirodo tam tikrų gerų idėjų ir gali atsitikti taip, kad joms įgyventinti ne, ne, nebebus likę lėšų. Bet šiaip jau dėl Urbakt galiu pasakyti, jog didžiuojamės tuo, kad e, vyksta vaisingas bendradarbiavimas tarp uh, E, miestų tinklų ir valdymo tarnybų. Valdymo tarnybos e, savanoriškai e, dalyvauja tinklų darbe. Komisija remia kai kuriuos tinklus pagal tam tikrą greitosios veiklos fast track E, sistemą, komisija remia kai kuriuos projektus priklausančius šiai kategorijai. Norėčiau paminėti vieną tinklą, e, priklausantį tai Fast Track grupiai, tai yra UNIC. E, tai yra miestai, kurie yra priklausomi nuo keramikos sektoriaus. Europos parlamento intergrupė, kuri užsima šiuo klausimu, taip pat labai aktyviai e, dalyvauja remdama šio miestų tinklo veiklą. Dar vienas labai sėkmingas tinklas yra skirtas migrantų integravimui Baigus gyventi programą pamatėme, kad kai kurios mintis e, išplėtotos tinkle, dirbančiame pagal fast track principą, buvo pritaikyta operacinėse programuose, pavyzdžiui, Portugalijoje. E, tas tinklas vadinasi Mile ir kadangi jo tikslas buvo siekti integruoti migrantus, pavyzdžiui, buvo e, įkurtas į kurtas orkestras, e, kuriame galėjo groti migrantų šeimų vaikai. E, ta idėja pakartota kituose miestuose. Kaip sakė ponas Drubinji, mes taip pat bandome sureaguoti į naujus poreikius, norėtume reaguoti į naujus Europos 2020 prioritetus ir bandyti gyvendinti bandomai projektą e, skirtą miestų tarybų nariams e, keistis patirtimi tiems nariams, kurie priklauso vietos paramos grupėms. E, dar norėčiau pasakyti, kad Mes bandysime pasinaudoti Urbak patirtimi, kai renksime pasiūlymą e, dėl sanglaudos politikos kitam programavimo laikotarpiui. E, sieksime, kaip galima geriau pasinaudoti pažangiają patirtimi, sėkmingų bendradarbiavimų ir tinklais tarp Europos miestų. Ačiū. Dėkuoju. O dabar ponas Veninu. Dėkui, ponas pirmininkė. Mišelis Lamblanc labai aiškiai kalbėjo apie Interė 4C, tarp regioninį bendradarbiavimą. Turime galvoti ir apie būsimąjį laikotarpį. Ir aš pirmiausiai pasakysiu, kad Interreg yra vienintelė Europoje programa, kuri leidžia visiems Europos regionams, visiems e, valstyb, visoms valstybėms narėms, regionams keistis praktiką ir e, įgyvendinti projektus vietos lygmenių ir kaip galima e, greičiau pasinaudoti patirtimi, kuri jau pritaikyta kituose regionuose. E, Mišel Amblan kalbėjo apie labai svarbus dalykus, apie e, reikia pasakyti šiame kontekste, kad naujos valstybės narės e, dalyvauja šioje programoje ir pateikia daugiausiai paraiškų projektams, siekdamos įgyti patirties. Reikia kalbėti apie vieningą požiūrį visoje Europos Sąjungoje ir apie tai, kad projektai turi realaus poveikio. E, reikia, kad 14-20 metais taip pat tokiam bendradarbiavimui būtų skirtas deramas dėmesys. E, į tai bus atsižvelgiama biudžete, bet yra galvojama apie tai, kaip e, labiau operacinį elementą plėtoti, pritaikant patirtį. Ir e, tikimės, kad atitinkamai bus e, numatyta lėšų kitam finansavimo laikotarpiui, e, galbūt daugiau. E, buvo minima Lisabonos, e, Göteborgo darbo tvarkė, kalbėjo apie tai e, ponas Lemblan. E, buvo minima strategija Europa 2020 ir mes apie tai galvojame ir manome, kad e, kai kur reikia tęsti dabar gyvendamas programas ir komisija galvoja, kad e, reikia toliau plėtoti prioritetus, pirmiausia, valdymo srityje ir stiprinti administracinius mm, ir kitus pajėgumus. E, kai kuriuose e, srityse regionai, kai kurie atsilieka, reikia, kad jie e, kaip galima kit, greičiau prisivytų kitus ir reikia tam stiprinti administracinius ir kitus pajėgumus. Apie tai bus daug kalbama kitame regionio bendradarbiavimo etape. Taip pat reikia nepamiršti teminių klausimų, kurie dabar atsispindi dabartinėje Interreg 4C programoje. Taip pat manome, kad e, reikia nepamiršti labai svarbaus komunikavimo aspekto, kuris buvo e, minimas kitais metais. Pavasarį rengiama yra didelė konferencija, kuri E, suburs regionio bendradarbiavimo veikėjus, e, programos e, Interreg 4C sekretoriatas dalyvaus ir bus aptariami rezultatai, kuriuos jau galime šiandien pateikti. Mišel Amblan plačiai apie tai nekalbėjo, bet iš tikrųjų yra daug pasiekimų, pavyzdžiui, tvaraus transporto srityje, E, tam tikrų regionų galimybė plėtoti inovacijų strategijas, jas pritaikyti savo regionuose ir mes tikrai e, galvojame apie konkrečius dalykus, rezultatus, kurie gali pademonstruoti šių programų papildomą vertę. E, Osle su valstybės narėmis neseniai valdymo komitetas yra prieimęs tam tikrus sprendimus Urbakt, e, pagal Urbakt programą ir reikia toliau plėtoti tinklus, klasterius, reikia sutelkti kritinę projektų masę, kurie įgyvendami įvairiuose tinkluose taip pat mes norime pademonstruoti konkrečius rezultatus, kurie įrodytų, kad e, tinklai duoda konkrečių rezultatų įgyvendinami savo politinius tikslus. Mes norime, kad būtų uh, užtikrintas ryšys, apie tai kalbėjo ponas Olbricht, kol kas nėra tie tinkl, e, ryšiai tik, e, labai tvirti tarp regionės plėtros programų. Ir regionio bendradarbiavimo. Ir e, reikia kalbėti apie tokius klausimus svarbius kaip klimato kaita ar kiti elementai. Žinome, kad yra daug bendradarbiavimo sričių, kurie e, gali priklausyti e, regionio, regionio vystimo strategijoms, kurie gali būti aktualūs regionams. E, Mes esame įsitikinę, kad bendradarbiavimas yra nepaprastai svarbus regioninio plėtojimo strategijose, e, regioninės e, programos yra taip pat labai svarbios, apie jas bus e, daug kalbama ir galvojama būsimų laikotarpių reikia taip pat, kad kiekvienas iš Europos regionų galėtų mm, išlošti, pasinaudoti e, sanglaudos priemonėmis. E, taip pat e, kalbama e, buvo apie e, e programą, kuri apima e, Karibų jūros elementus taip pat. Kanarų salas ir taip toliau. Ir jų šitų regionų ir teritorijų problemas taip pat reikia atsižvelgti. Dėkuoju ponui Verinu. O dabar ponė Sančias Smith apibendrins diskusiją. Merci, monsieur le président, et encore. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Dar kartą norėčiau padėkoti ponui Dubinį, ponui Lamblanc Aš manau, kad ir jų pasisakymuose, ir klausimuose, ir komisijos pasisakymuose mes pajutome, kad yra didžiulis susidomėjimas šiuo tarp regionių bendradarbiavimu. Esame įsitikinę, kad šis tarp regionis bendradarbiavimas gali sustiprinti regioninę politiką ir skirti jai didesnę paramą ir taip pat tai galėtų būti tiltų tarp to, kas egzistuoja ir tų programų, kurios yra numatytos ateityje įgyvendinti. Aš manau, kad mes gan dažnai teigiame, kad europinė politika ir ypatingai regioninė politika turi parodyti, kokią pridėtinę vertę ji pasiūlo. Tai yra konkretūs dalykai ir mes turėtumėme būti konkretesni ir pragmatiškesni. Taip pat turime, aišku, nepamiršti ir didžiųjų 2020 tikslų, kurie atsispindi visose mūsų politikos srityse. Bet mes turime aiškiai vietoje parodyti, kiek pridėtinės vertės, kiek sukuria tos programos, kiek pagerina piliečių gyvenimą, ekonominę situaciją regionuose. Ir, ponia, jūs, Dribiny, kalbėjote, kad ryšių politika yra labai svarbi, informavimas, komunikacijos. Aš irgi jums pritariu. Uh, labai svarbu vykdant regionės programas apie jas informuoti. Niekas negali pakeisti tos mūsų sukauptos patirties, taigi mes turime sutelkti visą žinias, visą patirtį ir keistis geriausią praktiką. Regioninė politika yra investicijų politika, tai yra ekonominio, socialinio ir teritorinio vystimosi politika. Ir mes turime konkrečiai aiškiai parodyti, kaip tas, ta plėtra vyksta, kaip mes jos pasiekėme ir tai yra labai svarbu. Aš rengiau pranešimą ir pranešime mes kalbame apie tai, kad reikia sustiprinti tą bendradarbiavimą ir aš tikiuosi, kad komisija ir tie būsimi būsimuose reglamentuose apie tai bus e, kalbama. Aš tikiuosi, kad 11 e, milijardų 7 procentais. Numatyti 7 procentai tuose reglamentuose, taigi, kad finansavimas bus sustiprintas ir bus galima geriau derinti programas, bendradarbiavimo programas, uh, bendrai region, regionę politiką. Taip pat reikia kalbėtis ir keistis informaciją vietos valdžios institucijoms, tarp jų turi būti užtikrinamas bendradarbiavimas. Aš manau, kad tai irgi yra vienas mūsų tikslų. Tarp regioninis bendradarbiavimas man atrodo, yra puikus pavyzdys e, to, kaip ko bendrai mes siekiame Europoje. Tai yra tam tikra pedagogika. Ir dar prieš Jums e, baigiant posėdį, ponė pirmininkė, norėčiau priminti, kad esame pakviesti tęsti diskusijas, e, kalbėtis dar po posėdžio. Tiesiog vyks prieimimas nedidelis ir uh, jo metu irgi galėsime apsikeisti nuomonėmis, geriausią praktiką, trumpai pasikalbėti. Dėkojame mūsų prelegentams, ponui Lemblan ir ponui Dubinį, ir norėčiau Jums priminti, kad mūsų komitetas vyks į Graikijos šiaurę rytoj ir mes sugrįžę padarysime išvadas jau po vasaros atostogų. Taigi, gerų atostogų. Η επόμενη συνάντηση είναι στις 19. Kitas posėdis vyks rugsėjo 19 dieną. Kitaip tariant, rudenį.